Hello, good afternoon. I would like... Labas e, rytas, norėčiau paprašyti jau pradėti darbą. E, šią popietę labai temta mūsų darbo tvarkė. E, ši savaitė yra paskutinė mūsų darbo savaitė prieš atostogas. Taigi sveiki dar kartą visi prieš, e, paprašydami Belgiją, kaip pirmininkaujančią valstybę, informuoti mus apie pirmininkavimo prioritetus, e, siūlyčiau į šios dienos darbo tvarkį traukti dar vieną papildomą punktą. Kai kurios frakcijos Aldegue e, socialistai ir žalieji paprašė to. Tai yra paprašyti informacijos iš komisijos apie dabartinę padėtį susijusios su Eritrėjos migrantais Libijoje. Apie tai bus, buvo kalbama per plenarinę sesiją Strasbūre. E, šis klausimas bus svarstamas dalyvaujant ES Magrebo delegacijai ir laikas tikslas bus nurodytas tada, kai komisijos narys atitinkamas galės sureaguoti į mūsų e, prašymą. E, iš esmės tai turėtų būti svarstama rytoj po pietų, po to, kai pasisakys komisijos narys Degucht dar vienas pranešimas ir paskui jau galėsime pradėti pagrindinį savo darbą. E, koordinatoriams pasiūliams norėčiau Jums taip pat pasiūlyti pritarti e, keleto e, pranešėjų skirimui arba nuomonės referentų. Ana Gomeš pirmiausia, kurios dabar nematau, ji renks pranešimą dėl komisijos pranešimo apie e, cheminį biologinį branduolinį ginklą ir veiksmų planą pasiūlytą šioje srityje. Kitas e, paskirimas Timočio Kirkofo dėl Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos dalyvavimo e, komitetų darbe, kurie e, skirti padėti komisijai e, siekiant įgyvendinti jos vykdomasias galės susijusias su Šengeno akį įgyvendinimu ir taikymu bei plėtojimu. Jeigu jėgas neprieštarauja, tai tada laikome, kad tie pasiūlymai patvirtinti ir dabar galime pereiti prie um, esminės e, savo darbo tvarkės dalies. E, Pone Sargentinį. Pirminkė, ne dėl pranešimų, kuriuos ką tik te padarėte, nieko nenoriu pakomentuoti, bet prieš perinant prie trečio darbo tvarkės punkto dar vienas e, pastebėjimas dėl darbo tvarkės. Rytoj per posėdį Dėl Libijos Eritrėjos atvejo žalieji prašo, kad dalyvautų tiek komisarė Malmstrom, tiek komisaras Fiulė. Aš kaip suprantu, yra pakviesta tik tai Malmstrom. Kol kas, kol kas jį dar neatsakė, bet Fiulė yra nepakviestas. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad abu e, tie žmonės atsakingi už prieglopščio ir imigracijos klausimus, taip pat ir kaiminystės E, dalykus ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad norėtume abu pakviesti, įskaitant ir poną Fiulę. Dėkoju. E, sekretoriatas jums atsakys į šį paklausimą. Ponas Busutil, mes iš tikrųjų, pirmininkė, neturime jokios informacijos šiuo klausimu. Jeigu norėtumėte, kad mes nuspręsti, ar reikia pakviesti komisarus į mūsų posėdį, pirmiausia, reikėtų uh, bent jau kažkokios informacijos apie tai, ką mes ten svarstysime. Jūs negalite mums pasakyti, paprasčiausiai kalbėsime apie e, Eritrejos piliečius Libijoje, bar, somaliečius Graikijoje ir visai jokios informacijos ir konteksto mums nepateikti apie tai, kas bus kalbama. Man atrodo, toks būtų pirmas etapas. Kai turėsime tą informaciją, tai tada galėsime suprasti, apie ką mes čia turime kalbėti ir nuspręsti ar pakviesti komisarus į mūsų posėdį. Aš noriu pasakyti, kad frakcijos, kurias paminėjau, prašė, jog komisaras būtų pakviestas ir nemanau, kad reikėtų švaistyti dabar laiką šiam klausimui. Aš e, suprantu tai, ką jūs sakėte, bet GUE socialistai žaliai ir ALDE prašo, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Dėl antrojo klausimo, dėl komisaro Fiulė pakvietimo. Mes susisiekime su komisijos sekretorietu, jis 14 dieną grįžta, bet kol kas nėra aišku tiksliai kada Dabar e, žiūrima, kaip patenkinti šį prašymą, tačiau Libė negalės dalyvauti posėdėje tuo metu. Labai ačiū. Taigi, ženkime į priekį, tikiuosi turėsime daugiau informacijos vėliau apie laiką. O dabar paprašysiu ministro Deklerk pakalbėti apie Belgijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetus teisingumo srityje, nu, ypač Lisabonos sutarties e, kontekste, kaip e, žinia, e, šioje srityje mūsų laukia daug darbų, taigi suteiksiu žodį ponui Deklerk. Dėkuoju, pirmininkė. Aš ketinu kalbėti olandiškai gimtają kalbą. Aš labai džiaugiuosi šiandien galėdamas būti čia su jumis. Šis komitetas yra išties labai dinamiškas ir jis padarė iš tikrųjų daug Komet nagrinėjame SWIFT susitarimą, tuomet užmesgiau kontaktus su kai kuriais šio komiteto nariais. Na, o praėjusią savaitę galėjau dalyvauti ir plenarinės sesijos posėdėje Strasbūrė. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti šio komiteto pirmininkiai už tai, kad buvo glaučiai bendradarbiaujama. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjų Alvarose. Jo pranešimas buvo tikrai puikus. Labai džiaugiuosi, kad buvo užmėgsti kontaktai su komisija ir kitais su kitomis suinteresuotomis pusėmis. Dabar, kai Belgija perėmė pirmininkavimą, reikėtų pagalvoti, kaip Stokholmo programą pripildyti turinio. Iš tikrųjų, turime labai daug prioritetų, galėčiau vardinti keletą elementų Na ir man tikrai labai svarbu ir su jumis apie tai padiskutuoti tam, kad galėtumėm pasiekti pažangos. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes tęsime pirmininkavusios Ispanijos pradėtus darbus, jie buvo labai dinamiški ir mes norėtumėm, kad būtų užtikrintas darbų testinumas. Aš kalbu ne vien tik apie mūsų šalies pirmininkavimą, aš kalbu apskritai apie tai, kad darbai turėtų būti tesiami. Uh, Aš norėčiau vardinti tris elementus, kuriuos mes norėtume įgyvendinti. Na, tradiciškai mums yra labai svarbu spręsti nusikaltimo aukų apsaugos klausimus. Belgijai tai yra jau seniai labai svarbus dalykas, apie tai kalbėjote ir jūs. Taigi, Aš norėčiau, kad būtų skirtas daug, didesnis dėmesys tiems, kam reikia daugiausia apsaugos, tai yra vaikams, vaikų pornografijos aukoms. Ir taip pat aš manau, kad labai svarbu, kad būtų imtasi veiksmų europinių lygių. Nes iš tiesų ši problema yra tarp valstybinė. Iš karto norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkingas pirmininkavusiai Ispanijai už visus darbus, kurie buvo nuveikti. Uh, E, kuriant Europos apsaugos orderį. Per pastaruosius mėnesius buvo pasiekta nemažai pažangos ir dėl įvairių apsaugos priemonių, kurios buvo pradėtos taikyti kai kuriuose šalise. Belgija toliau gilinsis į šį prioritetą ir aš tikiuosi, kad tai taps ir vienu iš jūsų prioritetų. Aš labai tikiuosi, kad vyks intensyvesnės diskusijos ir lybe komitete Taip pat tikiuosi, kad bus direk... diskutuojama ir apie direktyvą skirtą kovai su priekyba žmonėmis. Aš galiu Jūs patikinti, kad darysiu viską, viską kad e, šios direktyvos svarbą įtikinčiau ne vien tik savo kolegas taryboje. Aš manau, kad reikia imtis ambicingesnių veiksmų. Ir aš tikiuosi, kad pavyks susitarti ir su Europos parlamentu pirmo svarstymo metu būtent dėl to teksto. Šalia kovos su priekyba žmonėmis turime daugiau dėmesio skirti ir bendros europinės politikos kūrimui. Tai būtų politika skirta kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija. Belgija, kaip pirmininkaujantį šalis, norėtų kiek įmanoma greičiau pradėti diskusiją šiais klausimais ir su jūsų komitetu. Bendradarbiavimas teisingumo srityje, bendradarbiavimas kovos su nusikalstamumu srityje. Uh, būtent šiuose sritise bendradarbiavimas tampa išties svarbesnis negu kad bet kada. Taip pat reikėtų skatinti bendradarbiavimą tarp teisėjų. Teismingumas srityje tai padėtų kovoti su nusikalstamumu. Priemonių jau yra, jas dabar reikėtų įgyvendinti. Labai svarbu, kad veiktų abipusis pripažinimas, kad teismo sprendimai būtų pripažįstami įvairiose šalise. Ir manau, kad reikėtų žengti dar vieną tolimesnį žingsnį. Belgijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai, labai svarbu sustiprinti jau dabar egzistuojančius abipusio pripažinimo instrumentus ir reikėtų parengti metodiką, pagal kurią būtų lengviau tuos jau esančius instrumentus įgyvendinti. Jau minėjau abipusį pripažinimą, šis principas egzistuoja, dabar labai svarbu jį gyvendinti. Taip pat, manau, reikėtų vertinti, kokios šalis yra pasiekusios pažangos. Na, o taryboje rudenį ši tema turėtų būti plačiau aptarinėjama, ypač spalio mėnesį, kai įvyksta var ministrų susitikimas. Toliau abipusė teisinė pagalba, savitarpė teisinė pagalba. Šios, šioje srityje mums dar reikia naujo bendradarbiavimo o, instrumento. Pagal Stokholmo programą yra keletas valstybių narių, kurios ėmėsi iniciatyvos, Belgija yra viena iš jų. Mes manome, kad reikėtų uh, sukurti Europos tyrimo orderį. Tai yra instrumentas, kuris yra labai svarbus, uh, norint uh, rinkti įrodymus ir atlikti tyrimus. Šis instrumentas yra itin svarbus uh, ir tuo, kad būtų taikomas standartizuotas tyrimas arba kad būtų galima lengviau keistis rezultatais. Šis standartizuotas instrumentas tiesiog taptų atsaku į tam tikrus tyriejų poreikius ir tai taip pat nepribotų ir asmenų teisų. Belgija, kaip pirmininkauti šalis, norėtų skatinti šios iniciatyvos įgyvendinimą. Ir mes tikimės, kad e, ir bendro sprendimo prieimimo procedūra bus sėkminga. Briugėje rugsėjo mėnesį įvyks seminaras, kuris skirtas Eurojusto vaidmeniui. Eurojustas yra labai svarbus e, subjektas vykdant bendradarbiavimą europiniu lygiu. Kalbant apie Eurojustą, mes norėtumėm, kad būtų aptarti įvairūs teisiniai klausimai, Taip pat klausimai susiję ir su prokurorais, ir su Europos teismingumo tinklu. Aš manau, kad mes turėtumėm būti ambicingesni. Aš asmeniškai esu įsitikinęs tuo, kad e, galėsime užtikrinti geresnį baudžiamąjį persikėjimą, geresnį kai kurių bylų ištyrimą, dalyvaujant ir Eurojustui. Jau įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir Dėl to vėlgi tektų aptarti naują Eurojusto vaidmenį. Ar Eurojustas galėtų tapti tarsi naujoj, naujaja prokuratūra? Taigi Eurojusto atstovai kartu su TV ir ministrais turėtų tai aptarti. Aš asmeniškai esu įstikinęs, kad būtent kasdieninėme, kasdienybėje yra labai svarbus ir būtinas bendradarbiavimas, ypač pasienio regionuose. Tie žmonės, kurie gyvena pasienio, uh, regionuose yra įsitikinę, kad reikėtų dirbti tarp valstybinių lygių. Mes galime formuluoti pačius gražiausius principus, tačiau juos reikia įgyvendinti ir praktikoje. Na, o čia e, norėčiau pasakyti, kad Belgija ketina surenkti specialų seminarą skirtą šiems klausimais. klausimams. Toliau yra Trečiasis mūsų prioritetas tai yra didesnės garantijos turėti galimybę kreiptis į teismą. ES prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijos yra dar viena priemonė, kuri padės sustiprinti visų ES piliečių teisų gynimą. Aš taip pat tikiuosi, kad vyks tinkamas bendradarbiavimas tarp komisijos ir Europos tarybos. Dėl procesinių teisų čia mes norėtumėm bent minimalių standartų. Pavyzdžiui, noriu paminėti tokią teisę kaip, ver, kaip teisė į vertimą žodžiu ir raštu. Taip pat e, noriu paminėti ir tokią teisę kaip teisė informacija. Uh, e, areštuoto arba sulaikyto asmens teisę gauti informaciją. Tai yra dar vienas labai svarbus dalykas. Aš tikiuosi, kad mes ir šioje srityje pasistumėsime į priekį. Valstybės narės taip pat jau pareiškia, kad joms tai irgi yra svarbu. Dabar dėl piliečių. Mes turėtumėm pasistengti įgyvendinti tuos Europos komisijos pasiūlymus, kurie pagerina piliečių kasdieninį gyvenimą. Uh, Na ir be abejo, mes e, apie tai informuosime ir jūsų komitetą. Toliau e-justice, elektroninis teisingumas. Tai yra dar viena pagalbinė priemonė. E, tiksliau, e-justice yra svarbus instrumentas norint įgyvendinti papildomas priemonės. Tai gali padėti renkti videokonferencijas, spręsti elektroninio parašo klausimą, įvairius klausimus susijusius su registrais. Na ir aš tikiuosi, kad Liepa 16 dieną, kai vyks neformali TV ir ministrų taryba, bus primtas sprendimas dėl e-justice portalo. Uh, Ten dalyvaus ir komisarė Reding, ir Europos parlamento jūri ir lybė komiteto atstovai, ministrai. Norėčiau pasakyti, kad į Justice portalas bus prieinamas visomis oficialiomis ES kalbomis, taigi juo galės naudotis visi piliečiai. Jie galės tame portale gauti visą jiems reikalingą informaciją. Uh, Tai yra labai svarbus žingsnis ir Belgija darys viską, kad e, šis portalas pradėtų veikti kasdienybėje. Toliau transatlantiniai santykiai. Tai yra dar vienas svarbus prioritetas. Taryba turi mandatą dėl dėrybų tarp ES ir JAV dėl asmens duomenų apsaugos. Noriu paminėti dar vieną svarbų instrumentą, tai yra SWIFT susitarimas. Mes turėtumėm skirti pakankamai laiko tam, kad būtų sukurtas tikrai ambicingas instrumentas. Šis instrumentas e, yra aktualus ir Europos parlamentui. Apibendrindamas galiu pasakyti štai ką. Iš tikrųjų, mes turime daug ambicijų. Mes taip pat suprantame, kad turime tęsti jau pradėtus darbus. Taip pat e, mes e, norime glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komitetu. Galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai supratome Europos parlamento uh, jau siūstų signalus dėl metodikos, dėl bendradarbiavimo su komisija, su jumis. Aš manau, kad bendradarbiaudami mes galėsime pasiekti pažangos teisingumo srityje ir visų ES piliečių apsaugos srityje. Ačiū visiems uždėmesi, aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Labai dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, atrodo, kad jūsų planas yra labai ambicingas, tačiau man ir mano kolegoms turbūt jis padarė įspūdį. E, pirmiausia, koordinatoriai. Thank you, Madam Chair. And... Gerbiama pirmininkė, ačiū ministrė už tai, kad atvykote čia. E, dėkoju už tą detalų ir įdomų e, pranešimą apie tai, ką Belgija ketina daryti per pirmininkavimą. Dėl iniciatyvos, kad jūsų pirmininkaujančia valstybė ketina e, pasistumėti į priekį su Europos įrodymų orderiu. Mano klausimas e, ne tiek apie šio aspekto turinį, kiek apie pačią procedūrą. Jūs žinojote, ponė ministrė, kad per pastarąjį mėnesį kilo nemažai sunkumų uh, tarp tarybos ir komisijos, kai buvo deramasi dėl tokių iniciatyvų, kurio, kurių ėmėsi kelios valstybės narės. Norėčiau jūsų paklausti, ar Belgija, kaip pirmininkaujančioji, aptarė šį klausimą su komisija, ar komisija e, dalyvaus, e, kuriant šį pasiūlymą Ar jūs ieškosite bendros pozicijos su jais dėl šio klausimo, dėl šio pasiūlymo, kurį mums pristatėte? Aš norėčiau, kad komisija ir e, taryba dirbtų didesnėje harmonijoje, kuriant tokias iniciatyvas. Ar jūs manote, kad tai yra labai svarbu ir ar svarbu į tai traukti Europos parlamentą? Ar tai tiek pat svarbu kaip Europos apsaugos orderio iniciatyvos atveju? Mes labai norime su jumis bendradarbiauti ir šioje srityje, tačiau taip pat mes norėtume, kad jūs pilnavertiškai bendradarbiautumėte ir su komisija ir mums pateiktumėte pasiūlymą, kuris būtų priimtinas e, ir vienai ir kitai pusiai. Dėkoju, gerbiamas ministrė. Labai ačiū. Aš siūlyčiau išklausyti dviejų, trijų klausimų ir tada juos atsakyti. Matau, kad Morajas norėjo kažko paklausti, tačiau Karmen iš socialistų frakcijos taip pat norėjo užduoti klausimą socialistų frakcijos vardu. Jei taip, tai prašom. Sí, gracias, señora presidenta. Sí. Eh... Ačiū, pirmininkė. Įdomu būtų sužinoti šiek tiek daugiau apie kai kuriuos dar neišspręstus klausimus, kurie liko nuo Ispanijos pirmininkavimo, ypatingai elgesys su moterimis bei vaikų išnaudojimas. Tai yra mažamečių klausimas. Aš žinau, kad ponas Buzutil pabrėžia šį klausimą, o aš norėčiau, kad jūs šiek tiek detaliau pakalbėtumėte apie Europos apsaugos orderį. Kaip žinote, smurtas prieš moteris yra ES dar iki šiol tinkamai neidentifikuotas reiškinys. Mes neturime pakankamai duomenų ir norėtume, kad Europos valstybės pasistumėtų labiau į priekį atpažindamos, rasdamos šitą problemą ir labiau apibrėždamos, ką reiškia smurtas prieš moteris. Kadangi neturime tokios direktyvos, Europos apsaugos orderis būtų e, reakcija skubiais atvejais. Tad jeigu mes kalb... dirbsime remdamiesi tai skubiais atvejais, tai būtų tiesiog ypatingos padėties mechanizmas. Norėčiau paklausti, kaip Belgija, kaip pirmininkaujančioji, ketina spręsti šį klausimą ar netgi svarsto apie tai ir ar būtų įmanoma, kad e, pirmininkaujant pati Belgija šį klausimą visgi nagrinėtų, nepriklausomai nuo to, kad su to susiję daug kitų keblumų. Per jūsų pirmininkavimą galima būtų įdėti ypatingas pastangas, kad tai būtų jūsų darbo atvarkėje. Ačiū. Norėčiau paprašyti poną ministrą atsakyti šios du, du klausimus, nes jie tarpusavyje susiję. Europos apsaugos orderis bei ginčas tarp komisijos bei Ispanijos pirmininkavusiosios valstybės. Kaip jūs traktuojate šią problemą? Ačiū pirmininkė. Tai yra iš ties labai svarbus klausimas, jis yra susijęs su darbų testinumu. Jūs pateikėte klausimą dėl Europos tyrimų orderį ir taip pat teirautės dėl Europos įrodymų orderio. Dėl šių orderių jau vyksta dis diskusijos, jos turėtų būti tęsiamos. Mes norėtumėm sukurti Europos tyrimų, tyrimo orderį. Ir taip pat mes norėtumėm sukurti standartizuotą modelį. Tai yra nauja iniciatyva. Mes ją ką tik pradėjome įgyvendinti. Prie šios iniciatyvos prisijungia kai kurios šalis. Su Europos komisija mes jau apie tai diskutavome ir Europos komisija patvirtino kad ji yra nusiteikusi labai konstruktyviai šios iniciatyvos atžvilgiu. Mes jau dabar darome prielaidą, kad darbai vyks harmoningai, vyraus harmonija tarp tarybos ir komisijos ir be abejo santarvis Europos parlamentu. Aš manau, kad mes turėtumėm kartu viską apsvarstyti. SWIFT Na, kalbant apie šį instrumentą, vėlgi reikėtų pagalvoti, kaip išspręsti šią trišalę situaciją. Taip pat reikėtų ir konsultacijų, kaip turėtų būti įgyvendintas Europos tyrimų orderis. Belgija palaiko glaudžius kontaktus su komisija. Mes svarstame, kaip viską galėtumėm įgyvendinti politiniu ir techniniu lygiu. Pane Lopes kalbėjo apie testinumą. Na ir čia galėčiau pasakyti, kad reikėtų daugiau gilintis į tokią problemą kaip priekyba moterimis, apskritai priekyba žmonėmis, taip pat reikėtų spręsti ir su vaikais susijusias problemas. Mes tokias problemas norėtumėm spręsti, jau dabar egzistuoja naujų iniciatyvų ir joms norėtumėm teikti prioritetą norėtumėm su komisija ir su šiuo komitetu surenkti bendrą svarstymą. Tikiuosi, kad tai pavyks įgyvendinti dar pirmininkaujant e, Belgijai, tai pratestų jau pradėtas įgyvendinti iniciatyvas. Taip pat svarbu, kalbant apie kovą su priekyba žmonėmis. Toliau vaikų išnaudojimas, ypač seksualinis vaikų išnaudojimas, aš apie tai jau kalbėjau, reikėtų kovoti ir su internetiniais nusikaltimais. Turiu pasakyti, kad jau pradėtos įgyvendinti kai kurios iniciatyvos, bet vėlgi čia reikėtų taip pat galvoti apie testinumą. Mums tai nėra nokio, nieko naujo, bet galiu Jūs patikinti, kad Belgija yra labai suinteresuota paremti tokias iniciatyvas. Mes tai nekartą darėme, nes esame įstikinę, kad tokias iniciatyvas labai svarbios. Mm. Toliau Europos apsaugos orderis, tai buvo Ispanijos iniciatyva, mes ją visą laiką rėmėme ir norime ją pratesti. Mes ketiname atnaujinti šią iniciatyvą, įtraukti kai kurias techninės detalės, suteikti šią iniciatyvą į teisinį pagrindą nusikalstamiems elementams reikėtų skirti tin didelį dėmesį. Tai dabar ministrų taryba įtrauks šį klausimą į savo darbo atvarkę. Pirmoji oficiali TVR ministrų taryba mūsų pirmininkavimo metu spręs šį klausimą ir aš tikiuosi, kad mums pavyks gauti daugelio valstybių, valstybių narių pritarimą redaguotam tekstui. Ten bus atsižvelgta ir įvairius techninius elementus. Uh, Aš manau, kad tokiu būdu mes pratesime Ispanijos pradėtą darbą ir pasieksime tam tikros pažangos. Turiu omeny Europos apsaugos orderį, kuris buvo Ispanijos pirmininkausios prieš mūsų iniciatyva. Aš tikiuosi, kad oficialiai spalio mėnesį galėsime susitarti. Tikiuosi, kad pavyks rasti susitarimą tarp mūsų visų. Ačiū. Um, uh, Renata Weber, ALDE. Uh, Renata Weber, Alde vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pasisakymą. Ministrui trumpai pakomentuosiu ir paklausiu. Turiu tris klausimus. Pirmasis susijęs su tai, ką Jūs minėjote, tai yra bendrasis sustarimas tarp ES ir JAV dėl duomenų apsaugos. Jūs sakėte, kad norėjote ambicingesnė sustarimo, bet norėčiau konkrečiai sužinoti, ką jūs norėtumėte matyti šiame susitarime ir kaip užtikrinsite, kad tai, dėl ko susitarsite, dėl susitarimo ir, ir kaip užtikrinsite, užtikrinsite, kad tai būtų taikoma ir kitiems su JAV pasirašytiems susitarimams. Dar vienas dalykas. Europos e, tyrimų orderis. Aš bent jau iš patirties parlamente žinau, kad e, egzistuoja labai skirtingos nuomonės tarp valstybių narių. Tiesa yra ta, kad bendradarbiavimas nebūtinai yra labai sklandus. Egzistuoja daug nepasitikėjimo, sakyčiau. Dėl kompetencijų, dėl bendro darbo, dėl suteikimo kitiems galimybės atlikti tyrimą savo teritorijoje – Taigi, norėčiau paklausti jūsų, ką ketinate daryti šioje srityje, jeigu norite pasiekti e, ko nors e, rimto šioje srityje. Jūs taip pat porą kartų minėjote Europos e, prokurorą. Norėčiau paklausti jūsų, kiek jūsų manimų tikslinga įsivaizduoti, kad šis klausimas jums pirmininkaujant bent bus įtrauktas darbo tvarkė, jau nekalbu apie kokius nors rezultatus. E, jūs e, pasakėte dar, kad bus rengiamas seminaras Eurojusto klausimais rugsėjo mėnesį. Aš esu pranešė Eurojusto klausimą ir norėčiau pasakyti, kad apgailestauju, bet negalėsiu dalyvauti. Nežinau, kaip vyko planavimas, tačiau uh, Paprastai visi žino, kad per Strasbūro sesijas parlamento nariai paprastai būna Strasbūre. Ne tai, kad mums tai labai patiktų, ar mes to norėtume, bet tokia yra realybė. Taigi labai sudėtinga yra numatyti kažką ir paskui prašyti, kad parlamento nariai dalyvautų renginiuose tada, kai vyksta sesija Strasbūre atsiprašau, e, apgailestauju, kad buvo taip suplanuotas tas renginys. Turiu ilgą kalbėtojų sąrašą, taigi visų prašysiu trumpai formuluoti klausimus. Taigi e, keletą klausimų e, išklausykime, o paskui paprašysiu jūsų atsakyti. Sargentinį prašom, o paskui ponas Tavarės. Buvo kolegės, išklausime kolegės iš Aldė frakcijos klausimą ir aš dabar norėčiau kito jūsų dalyko paklausti apie susitarimo su amerikiečiais dėl duomenų apsaugos. Jeigu teisingai supratau tai, ką jūs sakėte, egzistuoja tam tikra sistema darybų mandatui, kurią parengė struktūra, kurią parengė komisija. Norėčiau paklausti, kokia tarybos nuomonė šio klausimu, kada taryba patvirtins darybų mandatą ir galbūt daugiau galėtumėte informacijos suteikti apie numatomą tvarkaraštį, kiek jūsų nuomonė užtruks, kol pasieksime rezultatų. Taip pat, ar jūs norite privalomo saistančio instrumento priemonės dėl domenų apsaugos ar ne? Jeigu ši priemonė bus savanoriškai, taip komisijos ir JAV, ir jeigu tai apims tik bendradarbiavimą tarp policijos ir teismų ir nebus taikoma visoms valstybėms narėms, tai vargu, ar tai bus veiksminga. Dar vienas dalykas dėl duomenų apsaugos taip pat. Tai yra keliaivių duomenų įrašai lėktuvų keliaivių. Parlamentas yra patvirtinęs kovo mėnesį rezoliuciją šiuo klausimu, kurioje prašoma, kad būtų suteiktas darybų mandatas apimantis visus susitarimus dėl keliaivių duomenų įrašų, ne tik su JAV, kitaip tariant, kitaip tariant, bet ir su kitomis šalimis. Ir mes sakėme, kad iki Liepos vidurio norėtume sužinoti apie pasiektus rezultatus. Tai reiškia, kad uh, Belgijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, tai yra klausimas, kurį reikia spręsti ir mes norime e, paklausti jūsų, ką ketinate daryti. Dėkoju dabar ponas Tavarės, ponas Kleis ir paprašysiu ministrą atsakyti. Dėkoju. Daugelis iš klausimų, e, kuriuos norėjau paklausti, jau e, išsakyti kolegų, bet norėčiau dar sužinoti, ką jūs galvojate ir ką galvojate Mm, taryba dėl duomenų apsaugos, keliaivių duomenų įrašų susitarimus ir dėl tvarkaraščio susitarimams. Iš dalies sutinku su tuo, kas numatyta prioritetuose jūsų kaip pirmininkaujančios šalies, ypač dėl teisėtos migracijos. E, daugelis parlamento narių mano, kad represyvi e, politika dabar taikoma ES kartais, ji nėra veiksminga, nėra sąžininga kartais, o esmė veiksmingos e, migracijos politikos būtų skatinti teisėtą migraciją ir Aš norėčiau paklausti, matau, kad Belgija numato tai kaip prioritetą, tačiau man būtų įdomiau, įdomu sužinoti daugiau apie tai. Ir dar pora konkrečių klausimų. Vienas dėl radikalėjimo. Yra tarybos dokumentas šiuo klausimu. Ten uh, Kalbama apie viešąją nuomonę, surinka iš laikraščių, interneto e, dienoraščių, bet e, dabar sakoma, kad e, užsimota pernelyg plačiai, pati koncepcija radikalėjimo yra pernelyg plati, nes kai kurie žmonės, kurie gali turėti tokias pažias, nėra e, ekstremistai. E, E, nesigrėbė smurto. Taigi apie kokį radikalėjimą kalbame ir noriu paklausti, ar taryba užtikrins, kad bet koks žingsnis e, sek, radikalėjimo sekimo e, srityje neplenks parlamento, kad mes galėtume atlikti demokratinę veiksmų priežiūrą. Dar vienas dalykas, kurio nėra jūsų prioritetuose ir dėl to man ganėtinai keista, tai yra pabėgėlių per, apgyvendinimas Pirmininkė, aš manau, kad e, migracijos ir pabėgėlių priemonių paketas priklauso kito ministro kompetencijai ir norėčiau jūs nutraukti, kadangi laiko nebeturime. Taigi tiek, sako klausėjas. Pirmininkė, labai ačiū ir atsiprašau, kad jūs nutraukiau. Dar ponas Kleis. O paskui e, paprašysim poną Deklerką atsakyti klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ministrė. Jūs sakėte, kad Belgija kaip pirmininkaujanti šalis norės parengti Europos priemonių paketą ir kiek suprantu, šiuo klausimu greitai taryboje bus surinkta diskusija. Norėčiau paklausti jūsų apie tų priemonių mastą, kaip toli bus pažengta į priekį su jomis. E, pirmiausiai dėl baudžiamosios teisės Europoje, kaip toli jūs plėtosite nuostatas šioje srityje. E, ir kaip įsivaizduojate, tai bus dėgiama realiame gyvenime. Kai kurios valstybės narės e, savaip interpretuoja šį paketą ir ko, ko juos siekiama. E, mums reikia kai kur pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių šiame ligmenyje prieš pradedant galvoti apie Europos masto paketą ir kelti klausimus, kaip tai bus integruota. Dėkoju, dabar paprašysiu jūsų atsakyti į klausimus, kurie susijęs su jūsų kompetencija, o paskui e, žieksime priekį. Trumpai pabandysiu atsakyti. Dėl duomenų apsaugos. Pirmiausia, Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Mes jau nemažai laiko paskiriame diskusijoms dėl SWIFT. Taip pat e, apie teroristinės veiklos sekimo, finansavimo sekimo programos. Vyko diskusijos e, praeitą savaitę dar šiais klausimais. E, reikia žiūrėti į duomenų apsaugos diskusijas iš platesnio, platesnės perspektyvos ir galvoti apie sutarimą tarp JAV ir ES. Mano nuomonė, mes turime siekti ambicingų tikslų. Mes daug diskutavome su amerikiečiais, bet dabar uh, Mums reikia siekti ambicingo ir realistiško apsaugos lygmens. Mes turime tradicijas, metodologiją, kurios numato duomenų apsaugą piliečiams, jau seniai tie principai egzistuoja ir mums dabar reikia patvirtinti tokius europietiškus standartus, kurie atitiktų nacionalinę praktiką. Tai yra absoliutus prioritetas ir taryba mato, kad e, šis rytis yra iš tikrųjų prioritetinė. Kol kas nepasiekėme dar galutinio rezultato, dar vyks taryboje daug diskusijų prieš pasiekiant susitarimą, bet manau, kad iki metų pabaigos bent jau būsime apsibrėžę aišku darybų mandatą. Uh, nors darybos ir nesibaigs Belgijai pirmininkaujant, bet mes turėsime aišku mandatą paruoštą kitai pirmininkausiančiai šaliai. Dabar Eurojustas ir Europos priemonių paketas. Aš labai apgailestauju, kad jūs negalėsite dalyvauti seminare, nes vyks labai svarbios diskusijos ten. Ir mes norime kaupti kaip galima daugiau informacijos šioje srityje ir keistis kaip galima desnių skaičių dokumentų, kad galėtume informuotai priimti sprendimą. Bet mes nebūtinai e, siekiame to europinio paketo vien jo labui pradė, prasidės diskusijos dėl Eurojusto, tos diskusijos bus labai gilios. Taip pat reikia galvoti, kaip palengvinti Eurojusto darbą, kaip koordinuoti veiksmus. Aš manau, kad Eurojustas iki šiol e, dirbo labai e, puikiai ir reikia dar didinti jo e, veiksmingumą, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Norint imtis veiksmų, čia reiškia, reikia aiškiai žinoti nacionalinių, regioninių uh, federalinių prokurorų vaidmenį baudžiamosios teisėnos srityje. Mes nenorime panaikinti nacionalinių susitarimų, bet e, ar nacionalinės kažkokios egzistuojančios tvarkos, bet turime aiškiai žinoti, ką norime pasiekti ES mastu. Mes norėtume dabar pasiekti etapą, kur būtų visuotinai sutariama, kad reikia užtikrinti tam tikrą europinio teisingumo lygmenį, nes vyksta daug finansinių, tarptautinių nusikaltimų ir, aišku, organizuotas nusikalstamumas yra jau savo prigimintimi tarptautinio pobūdžio, taigi mums reikia tam tikrų susitarimų bendrijos mastu. Tokia yra dabar mano asmeninė nuomonė, aš manau, jūs tai suprasite, bet aš manau, kad mes e, pasieksime čia platesnio sutarimo, bent jau dėl to, kas vyksta Europoje. Dėl duomenų apsaugos aš jau atrodo atsakiau, dėl darybų mandato tvarkaraščio taip pat, man regis, jau atsakiau. Ir mano kolega tikriausiai, kolegija tikriausiai atsakys jums išsameu apie migraciją, kai ji atvyks ir kalbės su jumis. But, uh, Ja, dank u wel, voorzitter. Pone Giacolino. De Belgisch voorzitterschap. Ik heb uh, hoge verwachtingen van uw voorzitter. Um, sveiki, aš uh, manau, kad mano lūkesčiai dėl Belgijos pirmininkavimo yra labai aukšti. Ir a, ankstesni pirmininkausių valstybė taip pat pasiekė labai gerų rezultatų. E, trys a, e, klausimai. Ankstesnės pirmininkavusios valstybės e, aptarė savo prioritetus ir galbūt juos nustatė ne visiškai realistiškai. Aš norėčiau sužinoti uh, šiek tiek apie pagrindinės teises ir taip pat apie keleivių uh, duomenų registrą. Uh, komisija nustatė šitam uh, terminą rugsėjo 7 ir man susidarė įspūdis, kad SWIFT srityje mums kilo nemažai sunkumų, kad diskusijos vyktų sklandžiai su taryba. Ir iš tarybos mums nepavyko gauti atsakymų dėl dėrybų su jungtinėmis valstijomis. Mes turime kalbėti vienu balsu ir būti vieningais, kai darame su trečiosiomis šalimis, ne tik su Amerika ir Kanada, bet ir kitomis šalimis. Ir taip pat svarbu kalbėti apie keliaivių duomenų klausimus su Saudo Arabija ir kitomis šalimis. Mes tikrai turime turėti bendrą poziciją šio klausimu. Šiek tiek aiškumo norėčiau apie tai. Taip pat norėčiau sužinoti apie dvišalės dėrybas dėl vizų atsisakymo programos. Mes gerai žinome, kad Junktinės valstijos pasirengusios paprašyti kiekvienos valstybės narės atskirai apie keleivių, duom, nu, apie keleivių duomenis. Ir Dabar dar apie organizuotą nusikalstamumą. Džiugu, kad Belgijos pirmini... Belgijai kaip pirmininkaujančiai valstybei tai bus prioritetas. Šiek tiek daugiau apie tai norėčiau sužinoti. Labai ačiū. Dabar ponas Žakolino, mažiau nei minutė. Taip, labai trumpą klausimą norėčiau užduoti. Sofija kalbėjo labai e, ilgai, tai norėčiau kalbėti pats trumpiau. Uh, Prieš šešerius mėnesius pirmininkavo Ispanija, kuri iš esmės mums papasakojo apie tam tikrus tikslus, kuriuos išsikėlė savo pirmininkavimui. Tačiau ne viskas buvo įgyvendinta kiek įmanoma geriau ir po šešių mėnesių dabar jau Belgija, kaip pirmininkaujančioji, patvirtina tuos pačius tikslus, juos atkartoja. Ministras kalbėjo apie Eurojustą ir apie sulaikytųjų sąlygas bei Europos apsaugos orderį, priekybą žmonėmis bei geriausias technologijas kaip um, elektroninis uh, teisingumas, e-justice. Taigi, tai yra tas pats, ką deklaravo Ispanija prieš šešis mėnesius. Taigi, kokie yra tikri tikslai, kurie uh, būtų jūsų siekis? Ar Belgija bus patenkinta tuo, kad e, jeigu jūs pasieksite tik ką išvardintus tikslus? Labai ačiū. Dabar ponas Dijas Demera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrė. Dėkoju iš jūsų pranešimą. Norėčiau užduoti du klausimus, kuriuos nelabai suprantu, kurių temą nelabai suprantu. Dėl Ispanijos iniciatyvos, e, dėl Europos apsaugos orderio, kuris gerokai pasikeitė. Visi sutinka su tuo, kad reikia apsaugoti aukas. Niekas tam nesipriešintų, jeigu mąstytų sveikų protų, tačiau Aš žinau, kad jūs e, dėl techninių priežasčių Spanijos iniciatyvą performulavote, taip sakė komisarė Reding. Jis sakė, kad visi sutinka su e, šia šiuo klausimu, tačiau netitikimai yra tik tai techninio pobūdžio. Norėčiau paklausti Belgijos, kaip ir mininkaujančios, ką Jūs manote, koks yra tinkamas teisinis pagrindas tam? Kitas mano klausimas yra dėl Europos prokurorų. E, Švedija apie tai nieko nesakė, Ispanija labai nedaug apie tai užsiminė, o dabar Jūs vėlgi nieko apie tai nepasakėte. Mes žinome, kad 27 valstybės narės nori, kad tai būtų sėkmingai pabaigta. Tačiau kokių praktinių priemonių gali imtis Belgija kaip pirmininkaujanti, norėdama įsteigti Europos prokuratūros institutą? Ar jūs tik tais gruodžio mėnesį surenksite seminarą ir įtrauksite prokuratūrą į Eurojusto paketą? Labai ačiū. Man buvo labai įdomu išgirsti, kaip jūs ketinate spręsti šias problemas, kad taryba ir parlamentas susitartų dėl didesnio, didesnių, intensyvesnių veiksmų, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir e, sprendžiant Eurojusto paketą. Žinome, kad tarp valstybių narių egzistuoja skirtumai, tačiau taip pat turėtume suprasti, kad e, skirti, skirtingų narių ir teisinės sistemos skiriasi. Pirmininkaujant Švedijai ir Ispanijai, Jūri komitete kalbėjome apie tai, jog labai svarbu organizuoti bendrus mokymus prokurorams ir kad mūsų valstybių narių teisinės sistemos turėtų užsitikrinti pasitikėjimą jeigu norime užtikrinti tokį bendradarbiavimą, apie kokį visi šneka. Ar Belgija, kaip pirmininkaujančioji, turi kokią nors ypatingą e, sumanimą, kaip pagerinti valstybių narių teisinių sistemų bendradarbiavimą, nes šiuo metu jos viena kita nepasitikė. Įvairios Europos institucijos ir politinės sistemos viena kita nepasitikė. E, Ir trumpai taip pat norėčiau jūsų paklausti apie neoficialų tarybos posėdį. Kiek, teis, jei teisingai suprantu, jis bus kitą savaitę e, ketvirtadienį. Aš šiuose rūmuose nesu labai seniai, tačiau, kiek suprantu, tai yra neoficialus susitikimas ir, jeigu, ir būtent per neoficialius susitikimus priimami vieni svarbiausių sprendimų. Tad įdomu, ką jūs ketinate kalbėti per ateinantį neoficialų e, tarybos posėdį. Mes turėtume bent jau šiek tiek žinoti apie tas temas, kurios bus organizuojamos, e, eskaluojamos per tokius posėdžius. Madame Angelili, ponė Angelili ir Edi Bauer. Ačiū ministrė. Malonu buvo išgirsti, kad paminėjote e, seksualinio maž, mažamečių išnaudojimo ir vaikų e, internetinės pornografijos direktyvą. Norėčiau, jeigu galima, gauti papildomos informacijos apie jūsų darbo grafiką ir apie tos direktyvos turinį, kad e, galėtume žinoti, ar šis pasiūlymas iš tiesų bus E, keliamas, nagrinėjamas, pirmininkavant Belgijai. Mano frakcija, liaudės frakcija, jau suorganizavo klausimus Europos parlamente rugsėjo ir rugsėjo pabaigoje vyks Libe komiteto organizuojami klausimai. Tad galbūt galėtumėte mums pateikti daugiau informacijos apie tai. Labai ačiū. Edith Bauer ir Masihidago. Paskutinis klausimas bus. Ačiū, ministrė. Norėčiau Jums padėkoti už atvirą ir aktyvų Jūsų pirmininkaujančios valstybės požiūrį naujos direktyvos dėl prekyb, kovos su prekybos žmonėmis atžvilgių. Norėčiau užduoti Jums porą klausimų. kalbant apie tai, kas rytoj šiame komitete bus aptariama. Mes e, pasistumėjome į priekį dėl dviejų komisijos pasiūlymų, tai yra Europos koordinatorius. Svarbu turėti nuoseklę politiką ir turėti nacionalinius koordinatorius. Antras klausimas Tarp sankcijų mes siūlome turto areštą ir konfiskavimą, kad tai tarnautų kaip atgrasančios priemonės. Ką Jūs galvojate apie šios du klausimus? Kitas klausimas. Ar Jūs numatote peržiūrėti laikino leidimo gyventi direktyvą. Tai taip pat susiję ir su priekybos žmonėmis klausimu, nes tai labai e, susiję ir su aukų apsauga. Panas Delgo, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, ką jūs padarėte. Man atrodo, kad e, jūs tikrai nusipelnėte padėkos, kai jūs e, atsakinėjote į klausimą apie smurtą prieš moteris ir vaikų išnaudojimą. Jūs tiesiog e, išvengėte uh, tiesioginio atsakymo, jūs tiesiog pakalbėjote apie organizuotą nusikalstamumą. Taip, iš tikrųjų, smurtas prieš moteris ir vaikus dažnai yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, bet toli gražu ne visada. Jūs paminėjote ir ponę Reding, mes kuo puikiausiai žinome, ką veikia komisarė Reding šioje srityje. Ji keliauja po visą Europą. Na, o šimtams tūkstančių moterų kyla grėsmė, tą grėsmę e, kelia jų vyrai ir tos moteris niekur nuo to negali pabėgti. Taigi, gerbiamas ministrė, jūs iš tikrųjų vengiate spręsti šios, šią problemą. Elgiatės kaip bailys turėtumėte prisimti atsakomybę už šį klausimą, turėtumėte prisimti atsakomybę už tokių diskusijų e, e, rengimą taryboje, jūs turėtumėte prisimti atsakomybę už Europos moterų aps apsaugą, neturėtumėte veltis vien tik į diskusiją apie organizuotą nusikalstamumą. Labai ačiū. Kaip matėte, buvo pateikta daug kontroversiškų klausimų, paminėta daug temų, prašau atsakyti. Ačiū. Na, iš tikrųjų, buvo patikta daug klausimų. Deja, nėra galimybės šiandien į tuos klausimus pasigilinti, kadangi turime nedaug laiko. Galiu tik tais paviršutiniškai pabandyti atsakyti jūsų klausimus. Uh, Aš pabandžiau ats... jums pasakyti, kad mes tęsėme Ispanijos iniciatyvą dėl Europos apsaugos orderio ir savo pirmininkamo metu mes norėtumėm pasiekti kiek įmanoma daugiau pažangos. Tokia tema kaip smurtas prieš moteris yra viena iš svarbių temų, ji nėra vienintelė. Uh, Reikia kalbėti ir apie kovą su kontraba žmonių kontrabanda. Reikėtų kalbėti apie smurtą prieš moteris ir kitame kontekste, ne vien tik šiame. Ko aš tikiuosi iš pirmininkamo? Aš turiu pasakyti, kad e, iš tikrųjų šeši mėnesiai nėra ilgas laiko periodas, bet to jūs ko puikiausiai suprantate, kokia yra šiuo metu situacija Belgijoje. Vis dėlto mes ketiname daryti viską, ką tik galime. Mes skirsime 200 procentų energijos savo, pirminink, savo pirmininkavimui. Mes darysime viską, ką tik galime. Tačiau antra vertus mes esame kuklus. Mes suprantame, kad dabar galioja naujoji sutartis. Ir ta sutartis reiškia tam tikrus procedūrinius suvaršymus. Mes turime palaikyti partnerystę su jumis ir su kitomis institucijomis, turi vykti dėrybos įvairiais būdais, įvairiais lygmenimis. Aš tiesiog norėčiau pasiekti kiek įmanoma daugiau pažangos visos Europos lygių, visose sritise, kurie patenka į mano kompetencijų portfelį. Aš prisėmu įsipareigojimus daryti viską, kad būtų pasiekta kiek įmanoma daugiau pažangos, kad būtų kiek daugiau pažangos europinių lygių. Aš vis dėlto išlieku kuklus, nes kuo puikiausiai suprantu, kad turime būti realistai. Aš negaliu Jums garantuoti, kad Belgijos pirmininkavimo metu sugebėsime pabaigti diskusijas šiais klausimais, nes gali kilti ir įvairių nenumatytų kliučių. Dėl pagrindinių teisų galbūt savo įžango, žanginėje kalboje nepakankamai aiškiai kalbėjau. Aš norėjau pasakyti, kad mes darome viską, kad būtų apgintos mūsų piliečių pagrindinės teisės. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tam tikrą letter of rights. Tai yra dar viena iniciatyva, kuri padėtų apsaugoti mūsų piliečių pagrindinės teisės. Toliau PNR, piliečių duomenys apie e, keleivių, keleivių duomenys. E, Aš tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį bus pasiekta daugiau pažangos. Mes tikimės, kol komisija pateiks, mes laukiame, kol komisija pateiks pasiūlymą. Taryba yra tikrai įsipareigojusi siekti pažangos, ji yra ambicinga, turi tikslų. Dėl SWIFT aš manau, kad tam tikra pažanga jau pasiekta ir aš manau, kad egzistuoja galimybė pasiekti puikų susitarimą, jeigu bus daromasi pagal dėrybinius įgaliojimus. Į kai kuriuos kitus klausimus atsakys mano kolegė ministrė, nes tai priklauso jos kompetencijos sričiai dėl Europos apsaugos orderio, apie tai jau kalbėjau. Mes turime daryti viską, kad būtų apsaugotos nusikaltimų aukos. Būtent tose šalise, kur tos nusikaltimų aukos gyvena, dėl teisinio pagrindo teisinės tarnybos parengia nuomonės, dėl to ir jos teigia, kad egzistuoja teisinis pagrindas. Reikia kalbėti ir apie teisminę apsaugą apie civilinės teisės nuostatų taikymą. Na, šiuo metu taryboje vyksta diskusijos apie teisinį pagrindą tam Europos apsaugos orderiui. Aš manau, kad reikia imtis konkretesnių veiksmų. Aš puikiai suprantu, ką jūs sakote. Dar kartą noriu pakartoti, taip, iš tikrųjų įvyks seminaras skirtas Eurojustui. Šią savaitę neformalioje ministrų taryboje mes taip pat apie tai kalbėsime. Šiuo metu mes siekiame sustiprinti tinkamą pagrindą bendradarbiavimui. Taip pat mes norėtumėm užtikrinti, kad bus pasiekta visa reikalinga pažanga Eurojustui. Toliau Europinė prokuratūra tai yra tolimesnis žingsnis siekiantis pagerinti bendradarbiavimą. Na ir tik paskui galima būtų galvoti apie federalinę prokuratūrą, federacinę proku prokuratūrą. Aš pasisakyčiau už tokią prokuratūrą. Manau, kad anksčiau ar vėliau galbūt ir įvyks, tačiau kol kas konkretus pasiūlymo nėra ir aš nemanau, kad jis pasirodys iki šių metų pabaigos. Kiekvienas, kas galvoja, kaip veiksmingai E, kovoti su organizuotu nusikalstamumu, turėtų pagalvoti ir apie Europinę prokuratūrą. Toliau e, vaikų išnaudojimas internetu. Aš jau sakiau, kad yra labai svarbu, tai taip pat yra labai aktuali problema. Turiu pasakyti, kad šioje srityje jau gyventinama ne viena iniciatyva ir dabar mes tiesiog turėtumėm pagalvoti, kaip galima būtų harmonizuoti iniciatyvas tam, kad būtų galima veiksmingai kovoti su su vaikų išnaudojimu internetu. Kaip reikėtų bausti nusikaltelius, augusius nusikaltelius, kurie išnaudoja vaikus internetu. Reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima blokuoti tam tikrus interneto tinklapius ar imtis kitų veiksmingų priemonių. Uh, Iš tikrųjų, situacija yra siaubinga ir aš manau, kad reikėtų imtis veiksmų ir europinių lygių reikėtų kurti centrus skirtus kovai su internetiniais nusikaltimais. Ir vėlgi labai svarbu apsaugoti nusikaltimo aukas. Šiuo atveju kalbame apie vaikus ir nepilnamečius, taigi reikėtų konkrečių harmonizuotų priemonių. Gerbiama pirmininkė, aš manau, kad atsakiau į daugelį klausimų. Buvo paminėta tikrai daug aspektų, kai kurie iš jų buvo kartoti ne vieną kartą ir jeigu aš kažką tai pamiršau, man priminkite. Vis dėlto aš tikiuosi, kad netrukus galėsiu vėl pas jūs atvykti ir galėsime dar kartą padiskutuoti. Esu tikra, kad galėsime tęsti diskusiją. E, kils dar daugybė klausimų jums pirmininkaujant, o dabar labai jums ačiū, o dabar norėčiau pasveikinti atvykusią ministrę, su kuria aptarsime vidaus reikalus. Dėkoju ministrui Deklerkui. Labai labai jums ačiū. No, I, uh, I would like to welcome Madam Minister. Uh, e, sveikinu atvykusią ministrę, ponę Tortelbom. Pavyko ištarti jos pavardę. Jis sako, ir mes su ją kalbėsime apie Belgijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetus vidaus saugumo strategijoje. Mūsų komitetas šiais klausimais e, labai domisi labai yra įstraukęs ir daug vyksta diskusijų šiuo klausimu. Prašysiu jūsų pirmiausia padaryti žanginę kalbą, o paskui pateiksiu jums klausimus. Labai jums ačiū, sveiki. Aš kalbėsiu labai trumpai, pristatydamas savo programą ir prioritetus pirmininkavimo laikotarpiui. vidaus reikalų ministro kompetencijos srityje. Žinau, kad jūs norite labiau diskusijos ir aš labai noriu su jumis padiskutuoti. Taigi, e, prisistatysiu, o paskui klausimai atsakymai. Įsigaliojus Lisabonos e, sutarčiai. Taryba ir parlamentas atsidūrė toje pačioje padėtyje, pirmiausia dėl e, pažangos ir padėtis dabar panaši yra į Amerikos kongresą. Man atrodo, kad parlamente neseniai surinktas klausimas parodė, kad jūs e, tikrai norite dirbti, jums labai svarbu galimybė mums išsakyti tai, kas jums rūpi e, šioje konkrečioje srityje, vidaus reikalų srityje ir teisingumo srityje. Man atrodo, kad labai svarbu, kad jūs galėtumėte įsitraukti į mūsų iniciatyvas ir kad Europos parlamentas būtų visiškai integruotas, įtrauktas į diskusijas dėl Lisabono sutarties įgyvendinimo. Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad um, jūs būsite mūsų sąjungininkai mano kruojamoje srityje, saugumo srityje. Ispanija, kaip pirmininkavusi valstybė, pradėjo renkti Europos saugumo programą. Daroma prielaida, kad kai kurie e, nusikaltimo aspektai, pirmiausia, organizuotas nusikalstamas, gali būti naikinami tik imantis europinių veiksmų. Ir aš noriu pasakyti, kad Belgija, kaip pirmininkaujantė valstybė, mano, jog mums reikia vidaus saugumo programos ir metodologijos, bet to nepakanka. Mano pirmtakas Ispanijos Ministras sakė, reikia deramos saugumo politikos viduje ES. Ir jisai jau pradėjo spręsti metodologinį klausimą. Reikia galvoti, kokios mums reikės analizės, kaip apmokysime žmonės, kaip keisimės informaciją. Mums e, reikia sužinoti, kaip galima daugiau apie nusikalstamumą Europos Sąjungoje ir tada galėsime apibriežti savo prioritetus ir imtis priemonių, nes saugumo e, srityje reikia imtis tam, daryti tam tikrus pasirinkimus ir svarbu užtikrinti, kad jie būtų teisingi ir kad iš to išloštų Europos piliečiai. Mes E, dirbame su komisija dėl e, projekto atitinkamo ir pirmininkavimo pabaigoje pasižiūrėsime, ką pavyko pasiekti. Taip pat žiūrėsime į tai, ką nuveikė vidaus ir saugumo taryba, kad galėtume susumuoti rezultatus šioje srityje Europoje. Mes norėtume uh, pereiti prie operacinio veiksmų ligmens dabar, nes manome, kad būtų realu mums pabandyti kai ką padaryti 2010 metais. Jeigu turėsime gerus pasiūlymus iki 13-14 metų, tai užsitikrinsime veiksmingesnę saugumo strategiją ir bus užtikrinta europiečiams veiksmingesnė priežiūra. Taigi mes norime saugumo politikos ir mes norime užsitikrinti jau operacinį etapą dabar. Tam reikia deramos informacijos, deramų priemonių, analizuojant e, informaciją, kad būtų galima priimti sprendimus ir koordinuoti pozicijas tarp 27 valstybių narių. Tai yra labai svarbu. Mes pasisakome už integruotą požiūrį, tai mūsų prioritetas ir mes taip pat norėtume koncentruotis ties konkrečiomis veiksmų programomis, kur, kurias galbūt įgyvendinsime ES lygmenių. Reikia pasižiūrėti tokius tarptautinius reiškinius kaip organizuota nusikalstamumą, kuris neapsiriboja vienos valstybės sienomis. Mums reikia deramo europietiško požiūrio šioje srityje. Bet pirmiausia, pasižiūrėkime dar į tokį dalyką kaip e, neteisėtas ginklų laikymas. Tai yra rimta problema, nes ginklai gali atnešti labai rimtos žalos. Ir jie siejami su nusikalstamumu, pavyzdžiui, užpuolant žmonės ar įstaigas naudojami ginklai. Mes norėtume kreiptis į Europolą ir prašyti, kad būtų pateikta apžvalga apie tai, kokią turime informaciją dėl tokių ginklų laikymo ES. Tai kaip sakiau, mums reikia deramos informacijos, kad galėtume apibriežti politikos priemonės. Ir nepakankamai vykdoma priežiūra atitinkamų veiksmų. Žinome, kad tokie ginklai nėra reglamentuojami, jie Europoje gana laisvai cirkuliuoja. Taigi mes bendradarbiausime su Europolu, taip pat su kozi komitetu ir prašysime reko, rekomendacijų, pavyzdžiui, reikėtų rekomendacijos ar direktyvos tam, kad galėtume suderinti savo teisės aktus. Ir taip pat reikia platinti informaciją, kad būtų galima reglamentuoti e, šių ginklų, kurie kelia didžiulį pavojų, naudojimą. Taip pat kitas klausimas yra svarbus - tarptautinis nusikalstamumas ar nusikaltelių gaujos, kurios e, vykdo rimtus nusikaltimus, išpolius, kaip, kaip e, veikia tos grupuotės ir mums reikia tam tikrų teisės aktų, kad galėtume kovoti su jomis. Čia mūsų nuomonė Europinio masto požiūris taip pat duotų daugiau rezultatų. Be e, ginklų mes norime taip pat e, pradėti dialogą su valstybėmis narėmis ir pasižiūrėti, kaip galima kovoti su tarptautiniu mastu veikiančiomis nusikaltėlių gaujomis. Dar egzistuoja vidaus saugumo strategija. Minėjau jau e, ginklų klausimą, gaujų klausimą Mes norime ir imtis preventyvinių priemonių. Taip pat norime sutelkti valstybės narės, kad galėtume prevencijos klausimus aptarti ir pagalvoti, kaip geriausia sutelkti pastangas ir siekti geriausių prevencijos rezultatų. Tai labai svarbu siekiant užkirsti kelią fundamentalizmui ir e, neigiamoms jo pasiekmėms. Mes norime nagrinėti šios klausimus, naikinti jų priežastis. Norime sustabdyti radikalėjimą, kuris reiškėsi kai kuriuose valstybėse narėse, daug kur Europos Sąjungoje ir mes, jeigu galėsime veiksmingiau keistis informaciją, čia galėsime tada ir imtis ryštingesnių priemonių. Tam, kad galėtume kovoti su funda, fundamentalizmu, mums reikia sutelkto, suderinto požiūrio ir pasikeitimo informaciją, nes tai yra geriausias būdas užkirsti kelią radikalėjimui. Ir mes galvojame apie tai, kad reikėtų parengti vadovą tam tikrą, kuris būtų naudingas e, policininkams dirbantiems gatvėse, patruliuojantiems taip pat ir atitinkamoms kitoms tarnyboms. Dar konkrečiau, kai ką norėčiau paminėti pirmininkė. Tai yra pora prioritetų. E, pirmasis - SIS2, Šengeno informacinė sistema. Čia reikia nemažai investicijų iš valstybių narių. Komisija dabar e, rengia samatą ir tvarkaraštį, e, kurį pateiks spalį tarybai. Tai turėtų leisti mums pamatyti konkrečiai, kokioje sistemoje veiks vidaus saugumo nuolatinis komitetas. Mes kaip sakiau, bet kokias priemonės įgyvendintami turime turėti deramas duomenų bazės informaciją, galimybę keistis informaciją, taip pat veikti veiksmingai galėsime ir čia e, labai svarbu numatyti tinkamą vaidmenį SIS2. Tikiuosi, kad jau pasiūlymus turėsime iki spalio mėnesio. Dar vienas svarbus dalykas - informacijos technologijų agentūra, kuri turėtų suteikti paramą policijai ir užtikrinti geresnį ir veiksmingesnį keitimąsi informaciją. E, mes e, nežinome, kur bus, kur įsikurs ta agentūra, e, kokios bus jos funkcijos, bet Mes greitai pateiksime savo pasiūlymus dėl jos ir paskui bus sprendžiamas buveinės tos agentūros klausimas. Tai tik tiek. Pirmininkė bus priimta šimtai įvairių priemonių, bet svarbiausias dalykas, mes norime e, dirbti toliau, e, tęsti darbus, kuriuos pradėjo e, Ispanija vidaus saugumo strategijos srityje. Mes norime pasiekti pažangos tiek valstybėse narėse, tiek ES mastu, kad būtų galima įgyvendinti Ispanijos prioritetus ir mes tenksimės dirbti kaip galime daugiau, kad parengtume atitinkamas politikos priemonės, kai gali, kaip galima greičiau. Aš jau minėjau kai kurias iš jų vidaus e, saugumo politikos srityje, Ir norėtume, kad iki 14 metų 27 valstybėse narėse e, jos įsigaliotų, tai turėtų būti naudingas ir veiksmingas būdas kovoti su nusikalstamumu. Mes iš tikrųjų norime, kad Europa taptų saugesnė vieta mūsų piliečiams gyventi. Dėkoju, ponė ministrė, jūs paminėjote kai kuriuos klausimus, apie kuriuos kalbėjau su e, kolega, kaip kad e, radikalėjimas. Dabar norėčiau e, paprašyti koordinatorius pateikti klausimus, o paskui, jeigu liks laiko, kiti nariai turės galimybę paklausti. Dabar ponui Buzutilui suteiksiu žodį pirmajam, o toliau kiti koordinatoriai. Dėkuoju pirmininkė, ponė Ministrė, aš esu Samas Buzutilas, klausiu EPP frakcijos vardu. Noriu paklausti jūsų apie vidaus saugumo nulatinio komiteto veiklą arba korsį. Jūs keletą kartų minėjote e, savo kalboje šį komitetą. E, man kyla tam tikras susirūpinimas dėl šio komiteto, nors labai ir įdomu, kaip jisai dirbs. Taigi susirūpinimas yra toks, kad dabar netrodo, jog šio komiteto darbą galės kontroliuoti parlamentas. Kuriuo nors aspektu aš norėčiau pažymėti šį klausimą, nes komiteto įkūrimas pats yra pozityvus dalykas, taip pat numatyta kompetencijos sritis nepaprastai svarbi šiam komitetui, kuri yra susijusi su mūsų komiteto veikla, bet tuo pačiu metu nenumatyta galimybė mums prižiūrėti šio komiteto veiklą. Kiti klausimai. Asmens duomenų aptorojimas. Aš esu pranešėjęs dėl Frontex e, agentūros ir dėl peržios mandato. E, noriu paklausti jūsų dėl agentūros e, atliekamo duomenų aptorojimo. Iš pradžių buvo galvojama, kad reikėtų agentūrai suteikti tokias galias, tačiau mes nemanome, kad to reikėtų ir mes labai atidžiai e, sekame darybas taryboje ir norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie tai. E, kitas e, dalykas - teroristinės veiklos finansavimo sėkimo programa. Žinote, kaip balsavome dėl SWIFT praeitą savaitę, o taryba yra įsipareigojusi e, sukurti ES teroristinės veiklos finansavimo sekimo programą. Ką jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, darysite, kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau? Dabar ponia Lutford, Alde frakcijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kadangi Renatos Weber nėra, ji manęs paprašė paklausti frakcijos vardu. Dėkuoju, ministrė, buvo malonu išgirsti, kad jūs turite prioritetų dėl kovos e, su tarptautiniu organizuotu nusikalstamu, ketinate kovoti su e, nusikaltėlių gaujomis. Ir tai yra didžiulė grėsmė ES, kuri pastaraisiais dešimtmečiais negavo pakankamai dėmesio, nesulaukė dėmesio lyginant su kova su terorizmu. Jūs taip pat kalbėjote apie e, nelegalią priekybą ginklais, tai yra susijęs su tarptautiniu nusikalstamumu. Dėl vidaus saugumo strategijos apskritai. Pirmiausia, pritariu tam, ką pasakė ponas Buzutil. Mes norime daugiau sužinoti apie tai, kaip galėsime prižiūrėti Kozi komiteto veiklą, vidaus saugumo nuolatinio komiteto veiklą. Dar dėl jūsų ketinimų kovoti su radikalėjimu. Ar galėčiau jūsų paprašyti atsisakyti to žodžio? Radik, buvimas radikalu savaime nereiškia, kad kažkas yra teroristas. Net ir fundamentalizmas nebūtinai yra tas pats, kas e, nusikaltėlis teroristas. E, taryba per pastaruosius mėnesius imasi e, priemonių, yra keičiamas informacija. Aš neturiu dabar dokumentų su savimi, bet e, yra keičiamas informacija dėl taip vadinamų radikalų įvairiausių identifikavimo. Pavyzdžiui, protestuotojų įvairiausiais klausimais. Ir mes, ar nebus taip, kad žengėme labai dabar pavojingų kelių, jeigu bandysime identifikuoti tuos, kurie reiškia nepasitenkinimą ir protestuoja ir siesime tai su terorizmu. Aš norėčiau, kad tie dalykai būtų labai aiškiai atskirti. O dar norėčiau paprašyti nuoširdžiausiai e, Belgijos, kaip pirmininkaujančios šalies, dirbti toliau dėl Europos arešto orderio ir reikėtų reikalauti, kad šalis geriau tvarkytų tą e, Mm, sistemą e, dirbtų geriau ties tuo orderiu ir kad įtrauktų e, jį į SIS, nes kol kas tai neveikia. Dabar e, nematau Klod Mores, jis turėjo klausti, ar kas nors perims iš jo galimybę paklausti, ne, tai tada ponė Sergentinė. Sergentinė. Dėkuoju. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad labai svarbu suvokti, jog fundamentalizmas pats savaime nėra grėsmė, dėl to formuluoti yra esminės svarbus. Aš labai susidomėjusi, ministrė, išklausiau apie jūsų planus kovoti su tarptautiniu nusikalstamu, bet kaip apie kovą su narkotikais nei vieno žodžio neišgirdau apie tai. Jūs, aišku, suprantate, kad aš nekalbu apie vaistus, kalbu apie uh, narkotinės medžiagas, kuriomis neteisėtai prekiaujama, pirmiausiai opietus. Taigi, norėjau paklausti jūsų, ar jūs žiūrėjote į tai savo uh, priemonių kovoti su nus, organizuotu nusikalstamumu kontekste. Ir Jeigu bus imtasi rimtų priemonių, tai galima susidoroti su nemaža dalimi organizuoto nusikalstamumo. Norėčiau, kad būtų pagalvota apie skirtingą strategiją visuomenėje dėl narkotikų. O dėl organizuoto tarptautinio nusikalstamumo aš norėčiau apie jūsų paklausti apie tai, koks jūsų požiūris į šios dalykus, pirmiausia, iš kovos su narkotikais perspektyvos. Jūs taip pat kalbėjote apie informacijos technologijų agentūrą, sakėte, kad jums pirmininkaujant bus numatyta buveinėtos agentūros, kiek žinau, dvi šalys norėtų kad joje būtų, jose būtų įkurta ta agentūra, viena yra Prancūzija, kita Estija ir galbūt galėtumėte nors šiek tiek mums e, nušviesti, kur krypsta diskusijos dabar. Dabar ponas Tavarės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą dėl radikalėjimo. Aš taip norėjau pateikti šį klausimą, kad jį pateikiau ir prieš tai salėje buvusiam ministrui. Pritartam, ką pasakė mano kolegė Sara Lutford. Kas lypi už radikalėjimo? Kokios yra terorizmo priežastis, kaip jos susijusios su radikalėjimu? Terorizmo priežastis su jomis turėtų būti kovama įvairiais būdais, ne vien tik komunikatais. Man atrodo, kad buvo parinktas pernelyg platus dokumentas apie radikalėjimą, ten kalbama ir apie uh, smurtinį radikalėjimą, nesmurtinį radikalėjimą, apie tai kalbėjo ir kolegė Sara. Ko gero, daugelis kolegų galėtų būti pavadinti radikalais, ir aš to didžiuojasi. Aš manau, kad jeigu taryba nori iš tikrųjų kovoti uh, su tuo neigiamu radikalėjimu, tai visų pirma turėtų pradėti bendradarbiauti su Europos parlamentu, užtikrindama demokratiją ir skaidrumą. Taryba turėtų atsižvelgti mūsų nuomonę, man tai atrodo labai svarbu. Dabar taryba tarsi pasislėpusi kažką tai veikia, kuria dokumentus ir tai gali sukurti problemų ateityje. Tai būtų daugiau komentaras negu klausimas, bet aš norėčiau uh, kad e, jūs daugiau pateiktumėte informacijos dėl radikalėjimo ir tarybos pozicijos dėl radikalėjimo politikos. Panas Klas. Ačiū pirmininkė. Gerbiama ministrė. Jūs kalbėjote apie kovą su radikalėjimu. Jūs sakėte, kad Belgija savo pirmininkavimo metu uh, šį klausimą norėtų spręsti. Ar jūs turite omeny islamišką fundamentalizmą, islaminį radikalėjimą? Ar galėtumėte tai būtent taip apibriežti? Man atrodo, problema yra tame, kad Belgija tarsi tapo logistinę platformą islamist, islamistams, pavyzdžiui, Mahut arba Al-Qaeda, kai kurie pėtsakai atseka tiesiog iki pat Belgijos. Galbūt būtent dėl to Belgija savo pirmininkavimo metu nori kovoti su islam, islamistais radikalais. Ką tai reiškia? Mm Konkrečiai, ar jūs simsitės kažkokių tai prevencinių priemonių, ar jūs pasisakote už e, griežtesnės priemonės nusikaltusiems asmenims? Apie tai jau buvo diskutuota. ES tikrai yra asmenų, kurie e, skatina smurtą, skatina cenzūrą ar kova su e, radikalizmu reikštų, kad jūs aktyviai pasisakytumėte ir už tam tikrą e, nuomonės reiškimo laisvės apribojimą. Mane ypač domina, e, ar jūs kažkaip tai apribosite laisvę reikšti savo nuomonę, kovodami, kovodamas su radikalizmu. Prašom, ministrė, atsakykite iš šios klausimus, kiti klausimai bus pateikti vėliau. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai atsakyti į pateiktus klausimus. Visų pirma, informacinių technologijų agentūra. Na, kol kas dar nieko apie tai negaliu pasakyti. Iš tikrųjų, dar turės įvykti nemažai diskusijų. Ta agentūra ko gero nebus Estijoje. Per ateinančius mėnesius reikės priimti daug e, sprendimų. Tie sprendimai turės būti priemami pirmininkaujant Belgijai. Iš tikrųjų, labai reikia tokios informacinių technologijų agentūros, mums dažnai reikia įvairios informacijos. Na, dėl agentūros būstinės, iš tikrųjų, šį klausimą taip pat reikės išspręsti, nes kol nebus išspręstas šis klausimas, informacinių technologijų agentūra negalės pradėti vykdyti savo veiklos. Aš tikiuosi, kad per ateinančius e, porą mėnesių e, įvyks diskusijos ir Europos parlamente. Toliau buvo pateikta klausimų dėl ginklų, šaunamųjų ginklų, o atsiprašau, narkotikų. Čia norėčiau uh, paminėti Prancūzijoje paskelbtą paktą dėl kovos su narkotikais, tai taip pat yra vienas iš prioritetų uh, Europoje. Yra atitinkamos institucijos ir įstaigos, kurios sprendžia šią problemą. Taip pat reikėtų spręsti ir šaunamųjų ginklų problemą. Tiek šaunamųjų ginklų atveju, tiek ir narkotikų problemos atveju reikėtų labiau keistis uh, informaciją tarp valstybių narių. Reikėtų aptikti, identifikuoti ir šaunamųjų ginklų ir narkotikų gabenimo srautus, maršrutus. Taip pat reikėtų aptikti ir tuos maršrutus, kuriais juda nusikalstamas grupuotės. Taigi tie klausimai yra susiję. Toliau buvo pateiktas klausimas ir dėl kozi. Jeigu aš ne, neklistu, Rytoj pas jūs į parlamentą atvyks Kozi generalinis sekretorius. Aš žinau, kad šiuo metu Kozi nepriklauso Europos parlamento kontroliai, tai yra nauja struktūra, ji turėtų būti ir toliau plėtojama. Reikėtų daugiau dėmesio skirti praktiniai veiklai. Aš manau, kad kozi e, atveju labai svarbu nuspręsti, kaip kozi gali e, atlikti parengiamuosius politikos darbus parlamentui, tarybai, kaip gali padėti renkti teisės aktus, kaip turėtų būti geriau keičiamas informacija. Na, o dėl Europos teroristinės veiklos finansavimo sėkimo programas. Čia kaip ir SWIFT atveju. Ši tema yra susijusi su teisingumo reikalais, taigi čia ne mano kompetencija. Dėl Frontex, na, galbūt Čia Belgijos e, pozicija nėra pati populiariausia. Mes nemanome, kad agentūra Frontex turėtų tvarkyti ir apdaroti duomenis. Buvo pateikta daug klausimų apie radikalėjimą. Man atrodo, kad Belgijos pasirinktas požiūris radikalėjimą galėtų būti apibūdinamas kaip prevencija. Mes manome, kad svarbiausia, kiek įmanoma greičiau rasti radikalėjimo priežastis. Ir taip pat. Manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tai, kokie, dėl kokių elementų vyksta radikalėjimas, reikėtų vengti stigmatizavimą, reikėtų imtis prevencinių priemonių. Tai galėtų padėti sunaikinti e, radikalėjimo priežastis pačioje jų užuomaskoje. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, o jeigu ne, tai prašau man tai priminti. Yra norinčių užduoti klausimus, tačiau prašyčiau, kad kalbėtumėte ne mažiau kaip, ne daugiau kaip minutę. Kitaip nespėsime visų išklausyti. Ponas Dijas Demira. Bueno, gracias, señora presidenta, señora ministra. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ministrė. Dėl radikalėjimo Sažiningai sakant, nesu tikras, ar būtų naudinga įtraukti į radikalėjimo prevenciją artumo politiką. Nežinau, ar apskritai reikia įtraukti į tai policiją ir tam jiems duoti instrukcijas. Toliau, pirmininkė, dėl Stokholmo programos veiksmų plano. Uh, Ten pasakyta, kad iki 2013 metų Europolas turės savo pačiu, paties tvarkos taisyklės, tačiau taip pat žinote, kad lapkričio mėnesį parlamentas atmetė Europolo paketą. Ir keturi šio parlamento nariai, šio komiteto nariai buvo pranešėjai. Mes norime paklausti, ar iki 2013 metų e, mes e, spėsime e, pagal nustatytą grafiką ir ar pirmininkavant Belgijai bus pateiktas naujas Europolo paketas, kad mes galėtume veikti pagal Lisabono strategiją. Labai ačiū. Ponas Koelio, labai ačiū, dėkoju ministrė už tai, kad atvykote čia šiandieną. Jūs kalbėjote apie SIS 2 Pirmininkaujant Belgijai, ar bus priimta sprendimų dėl biudžeto ir išlaidų? Norėčiau Jūs paskatinti tai padaryti šiandieną. Parlamentas yra Europos piliečių balsas. Mes nesuprantame todėl, kodėl tas projektas, kuris turėjo vykti, jau pradėti veikti 2007-aisiais, dar 10-aisiais neveikia. Ir atrodo, niekas nesugeba nustatyti termino šiam projektui. Spalio 7-8 jūs apie tai kalbėsite e, vadau, ministrų taryboje ir tikiuosi, kad jo metu bus nuspręsta, kad šis, šis projektas kiek įmanoma greičiau pradėtų veikti. Dėl agentūros, aš manau, kad tai labai svarbi agentūra ir ji bus labai naudinga valdant informacinės technologijas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Tačiau pagal dabartinį biudžetą, sudarant biudžetą, taryba atmetė Europos komisijos pasiūlytą biudžetą. Aš norėčiau paaiškinti, kokios yra tokio sumažinimo priežastys. Norėčiau suprasti, kodėl taryba taip sumažino biudžetą. Ar e, jūs ketinate sumažinti e, agentūros atsakomybę, pareigas, ar jūs tiesiog ketinate taupyti lėšas? Kai kurios valstybės narės norėtų agentūrai priskirti papildomų funkcijų. Pirmininkaujant Belgijai, ar galime laukti naujų pasiūlymų dėl agentūros kompetencijos? Ar ketinate bendradarbiauti su Eurodaku? Ir ar sudarysite sąsąją su vis sistema? Ačiū. Pone Tanoka. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti pono Koelio mintį. Visiškai sutinku su jo pozicija. Aš esu sis du šešėlinė pranešėja. Ir aš e, savo koordinatorius paprašiau užduoti klausimą dėl agentūros vaidmens. Suprantu, kad jūs negalite mums pateikti informacijos, tačiau jūs pažadėjote informuoti parlamentą apie tai, kas vyksta. Aš norėčiau dar kartą jūsų paprašyti tai padaryti, kai turėsite šį pranešimą. Mes kaip parlamentarai galime susidurti su tam tik tikromis nuomonėmis. Tai yra mano asmeninė nuomonė, kad jeigu Strasbūre bus daugiau ES institucijų, tai mums, parlamentarams, bus uh, labai, neblogai, uh, ne, labai neblogas būdas spręsti klausimą, turėti ar neturėti dvi būstinės. Galbūt taryba nepasinaudos šitą priežastimi. Tai yra tik mūsų problema galbūt ir komisijos problema, tačiau aš tikiuosi, kad žinau, kad ne mes turime dėl to spręsti, tačiau bent jau informuokite mus apie tai. Bosalino. Ačiū, ponė Bosalino. aš jau ir jūsų pirmtakui uždaviau tokį klausimą ir norėčiau jūsų, atkreipti, e, jūsų dėmesį atkreipti į organizuoto nusikalstamumo formą, tai yra mafija, kurios vis daugiau atsiranda ir ji vis labiau e, įsišaknyja mūsų ekonomikoje ir per ją cirkuliuoja labai daug pinigų. Komisija mums sakė, kad rengia direktyvą ne tik dėl prekių konfiskavimo, bet ir dėl konkretaus kito metodo, ne turto išaldimas, bet sus, sus, e, konfiskuotų mafijos prekių panaudojimo social, socialiniams tikslams. Norėčiau sužinoti paža, apie pažangą padarytą dėl šios direktyvos ir taip pat norėčiau šiek tiek sužinoti apie aukų E, liudytojų apsaugą teismuose, kai jie liudė prieš mafiją. Mes žinome, kokius metodus prieš tokius žmonės taiko mafija. Ir taip pat norėčiau žinoti, ar tai bus vienas iš Belgijos pirmininkavimo prioritetų. Labai ačiū. Dėkuoju. Štaks. Pone Sterks. Ponas Sterks. Ne, jis nenori užduoti klausimą, tai ponas Bronks. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu sutikti su tuo, kad labai svarbu atskirti e, vertybių, vert, vertybės iš vienos pusės, kurias reikia visada toleruoti e, daug, daugelį sričių ir ypatingai tose srityse, dėl kurių mes nesutinkame, o iš kitos pusės e, dėl vertybių laikymosi, kokios jos bebūtų, pavyzdžiui, kai kalbame apie smurtą. Ir dažnai tos vertybės yra e, aprašomos tais pačiais žodžiais, kartais labai e, abstrakčiais žodžiais ir netgi teisiniais abstrakčiais žodžiais, o tai yra neteisinga. Iš tiesų, ES mes matome, kad e, ne, be smurto yra. E, slopinamas e, laisvas žodis. Pavyzdžiui, Belgijoje politinės partijos, e, pa, politinių partijų laisvas žodis buvo slopinamas, Junktinėje karalystėje panašiai. Na ir pagalvokime, kokia yra laisvas žodžio situacija Niderlanduose. Manau, kad e, tai, kad laisvas žodis netoleruojamas, tai reiškia smurto kurstimą. Ir tai nepastarnauja demokratijai. Eh, Pone Angelili. Grazie. Eh, ringrazio innanzitutto il ministro. Ačiū. Norėčiau padėkoti ministrai. Žinau, kad jai pateikta daug klausimų ir kad trūksta laiko juos atsakyti. Bent jau išsamei. Aš taip pat vis tik norėčiau Jums pateikti klausimą, paprašyti grįžti prie narkotikų prekybos. Mūsų nuomonė tai yra prioritetas Europos Sąjungai. Kova su šia prekyba. Ir man Jūsų atsakymas ne visiškai patiko. Aš norėjau paklausti, kokia dabar yra padėtis, ar Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė imasi kokiu nors konkrečių iniciatyvų dėl kovos prieš korupciją, e, kuri vis plačiau įsišaknyje ir kuri yra susijusi su organizuotu nusikalstamu. Ačiū, dabar žodis ministrė atsakyti visus klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, apie SIS 2 jums leidus. Bus numatytos lėšas ir uh, tvarkaraštis, tarybai bus pateikti pasiūlymai spalį, jūs sakėte, kad tai per nelyg užtruko, mes iš tikrųjų imamės sparčiau priemonių ir tikimės, kad po spalio bus galima įgyvendinti jas. Turime galutinę datą numatę ir tai bus esminis dalykas, tai parodys, ar mes dirbame pagal nusistatytą tvarkaraštį pakankamu greičiu ar ne. Mes tikriausiai visi sutiksime su tuo, kad reikia mums aiškios biudžeto perspektyvos ir tvarkaraščio mes negalime kalbėti tik apie policijos bendradarbiavimą, nežinant, apie ką iš tikrųjų kalbame. Reikia aiškiai viską įvardyti. E, šaunamieji ginklai, kiti ginklai, narkotikai, organizuotas nusikalstamumas ir reikia aišku apibriežti aiškiai visus terminus prieš pradedant veikti. Manau, kad po spalio tarybos e, galėsiu Jums pranešti apie pateiktus pasiūlymus bet man atrodo, kad aš jums e, pakankamai dabar aiškiai pasakiau, kad bus numatytas e, biudžetas, tvarkaraštis ir tikiuosi, kad visos valstybės narės mielai prisidės prie finansavimo, kaip kad sutartas septintaisiais metais, nes buvo e, septintaisiais metais kalbama, kad iki dešimtųjų metų jau reikia uh, įkurti pagrindinės struktūras, kad jos galėtų pradėti veikti iki 13 metų. Tai yra labai svarbu mūsų įvaizdžiui. Mes turime tam tikras e, paėgas turėti jau parengtas, kad galėtume kovoti su rimtais nusikaltimais. Dėl radikalėjimo ar ekstremizmo mes nebandome dabar apriboti žodžio laisvės. E, tikrai tai nėra raganų medžioklė, toli gražu, mes nenorime nieko stigmatizuoti. E, mes daug diskutavome su policiją ir mes norime deramos sistemos struktūros tam, kad būtų galima identifikuoti problemas prieš joms įsišaknyjant. Jeigu mes pamatysime besirandančią, besirandančią problemą, tai galėsime jau ją spręsti. Ir mes e, norime padėti policininkams, kurie dirba vietoje, pavyzdžiui, kad jeigu jie galės nu matyti atsirandančią problemą, tai ją vietoje galės panaikinti, išspręsti. Iki šiol buvo sunku tą padaryti, bet sunku bus veikti be visuomenės pritarimo. Ankstyvo nustatymo perspėjimo sistemos mums, mums būsimos ir būtinos ir, aš jau minėjau, vadovo, vadovėlio tam tikro. Mm, atsiradimą. Tai turėtų būti policininkams, pavyzdžiui, labai naudingas dalykas e, praktiškai kovojant su radikalėjimu prieš jam rimtai išsiplėtojant. Dabar e, noriu dar pasižiūrėti, ką pasižymėjau, kad nepamirščiau nei vieno klausimo, galėčiau viską atsakyti. Europolas. nenumatyta e, ateinančiam pusmečiu jokių kitų iniciatyvų, tačiau aš bendrausiu su Europolu ir trauksime parlamentą į prastinės procedūras bei diskusijas. Tikiuosi, kad jums pranešiu, jeigu atsiras kokiu nors naujų dalykų, tačiau per ateinantį pusmetį nesitikime didelių pokyčių. Narkotikų klausimas mums Europoje tai yra labai rimtas prioritetas egzistuoja tam tikras um, paktas, sustarimas kovojant, kovoje su uh, narkotikų priekyba. Mums reikia veiksmingos politikos. Ir mes bandysime įgyvendinti jau esamas priemonės. Neketiname įdėkti naujų uh, E, dalykų šioje srityje, bet dėl narkotikų mes galvosime apie egzistuojančias priemonės, tačiau dėl organizuoto nusikalstamumo ieškosime tų naujų priemonių, nes nelegali priekyba narkotikais ir organizuotas nusikalstamumas yra tarpusavėje susiję. Liudytojų apsauga, kitas buvo klausimas pateiktas, taip, tai svarbus dalykas nors tai galbūt nėra tiesiogiai su mano pareigomis susijęs dalykas, bet svarbu apsaugoti liudytojus, užtikrinti sąžiningą teismą ir tą turi užtikrinti teismai. Dėkuoju ministrai, kad apsilankė komitete. Manau, dirbsime toliau po vasaros atostogų. Labai Jums ačiū. Dabar Jūs atsakėte į visus klausimas, taigi nuoširdžiai dėkuoju. now we move uh, on with our agenda. our next point as far as i see it is the eu us pnr agreement. Gerai, pagal e, mūsų dabartinę darbo atvarkę toliau kitas klausimas yra ES ir JAV susitarimas dėl keliaivio duomenų įrašo. Ir e, mes e, žinome, kad nuo birželio 29 iki Liepos 1 Libė delegacija, e, kurios, e, kurios nariai buvo ponia Intvelt ir šešėliniai pranešėjai, vyko į Vašingtoną šio klausimu. Tai dabar prašyčiau jūsų šiek tiek pristatyti šitą klausimą. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes pateiksime pranešimą raštu apie šį trumpą vizitą. Tačiau labai greitai norėčiau Jums papasakoti, su kuo mes susitikome ir ką aptarėme. Tai buvo tik tai 20, 48 valandų vizitas, per kurį mes daugiausia siekime apsilankyti nacionalinėme e, taikinių centre, kur yra aptorojami e, keliaivio duomenų įrašai. Ir trumpai apsilankėme tose patalpose ir susitikome su E, vidaus saugumo departamento vadovais bei kongreso, dviem kongreso nariais bei senato e, nariais, senatoriais turėčiau pasakyti. Taip pat e, sustikome su nacionalinio saugumo, nacionalinės saugumo tarybos darbuotojais ir Junktinių valstijų E, kovos su terorizmu ambasadoriumi ir vyko labai įvairūs neoficialūs sustikimai su ne, akademikais, privatumo aktyvistais, įvairiais e, mąstymo centrais. Ir dabar kol kas negaliu padaryti jokių išvadų, nes mes dar kartu su delegacija neįvertinome šito vizito. Delegacija sudarė E, šešelniai pranešėjai, aš pati ir keli mūsų darbuotojai. Dar, kaip sakiau, neturiu galimybės padaryti išvadų, nes dar dėl jų nesusitarėme. Ir e, turbūt reikės pagal, e, pagalvoti apie tą rezoliuciją, kurią priėmėme gegužės mėnesį ir pagalvoti apie įgaliojimų projektą, kurį komisija paskelbė rugsėjo 7 dėl ES dėrybinės pozicijos. Čia dabar turiu pereiti prie šios darbo tvarkės klausimo antrojo punkto. Minėjau, kad Kanada ir Australija mus taip pat pakvietė vizitui. Nežinau, ar mes galėsime e, tai numatyti mūsų komiteto biudžete bei programoje. Na, o kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra komisijos paaiškinimai dėl Europos parlamento gegužės penktos rezoliucijos įgyvendinimo. Jūs žinote, kad e, buvo komisijai nustatytas terminas, tai yra Liepos vidurys, iki kada turi būti patvirtintas PNR keliaivių duomenų įrašo paketas. Ir aš e, norėčiau gauti pranešimą, kodėl iki šito termino nebuvo suspėta. Galbūt priežastis labai rimtos, tačiau būtų labai įdomu šiame komitete išgirsti e, tas priežastis, užuot išgirdus jas neoficialiai. Iki, iki tol mes esame sužinoję, kad dalis PNR paketo bus pateikta rugsėjo 7. Ir todėl mums kyla klausimas dėl tvarkaraščio kaip toliau dėl to bus diskutuojama parlamente. Iš vienos pusės, man atrodo, šiek tiek nesažininga daryti didelį spaudimą Europos parlamentui. Atrodo, kad būtent mes turime dirbti skubos tvarka ir aptarti šios klausimus per kelias savaitės, o institucijos, kitos institucijos visai neskuba tai daryti. Aš suprantu, kad jos patiria didelį spaudimą, kad neturi pajėgumų šios klausimus išspręsti per kelias savaitės, tačiau kita vertus mes taip pat turime mm, susidoroti su didžiuliu darbo krūviu, todėl aš noriu paraginti tiek komisiją, tiek tarybą dirbti greičiau, nes mes parodėme, kad mes galime ir norime dirbti per labai trumpus terminus ir Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau paprašyti tarybos ir komisijos dviejų dalykų. Keletą kartų prašiau duoti mums e, faktus, faktiškus atsakymus į tuos klausimus, kuriuos mes uždavėme komisijai ir tarybai ne vieną kartą dėl tų pakartotinių rezoliucijų. Ir tai nėra taip e, sudėtinga. Mes uždavėme parlamento klausimus laiškuose ir norime gauti vieną atsakymų komplektą iš šios klausimus. Ir prieš pradedant e, dėrėtis, prieš pradedant bet kokias dėrybas, norėčiau gauti šiek tiek paaiškinimų apie tai, kokia yra dabartinė situacija dėl dvišalių dėrybų tarp valstybių narių ir jungtinių valstijų dėl vizų atsisakymo programos. Nes tie, kurie anksčiau buvote parlamentarais per ankstesnę kadenciją, galbūt su to susturėte, tačiau. E, Už Europos parlamento ribų vyksta taip pat dvišalės dėrybos ir mes net neįsivaizduojame, kas per jas e, kalbama. E, Tačiau mes žinome, kad Junktinės valstijos buvo sudariusios ilgą sąlygų, kriterijų sąrašą e, taikoma šalims, kad e, būtų išlaikytas arba įgytas bevizis režimas. Visada buvo kalbama tik apie keliaivių duomenų įrašų perdavimą ir tai visą laiką mus, e, mums dėl to visada kildavo painiava. Taigi prieš pradedant dėrybas su Europos, tarp ES ir JAV dėl to sustarimo mes turime įsiaiškinti šios klausimus. Labai ačiū. Aš manau, kad mums visiems bus įdomu e, pamatyti jūsų vizito ataskaitą. Ir dabar, e, kaip žinote, komisijos buvo paprašyta e, iki gegužės penktos pateikti e, paaiškinimus dėl rezoliucijos įgyvendinimo. Tai yra komisijos buvo paprašyta patikti paaiškinimus dėl uh, gegužės 5 dienos Europos parlamento rezoliucijos įgyvendinimo. Ir dabar paprašyčiau uh, apžvelgti, kokia yra situacija ir paaiškinti, pateikti tuos paaiškinimus. Ačiū. Labą dieną, gerbiami Libė komiteto nariai. Šiuo metu mes tęsėme įvairias procedūras tam, kad dėl pirmos PNR paketo dalies pavyktų susitarti rugsėjo 7 dieną. Mes baigiame vidi, vidinės konsultacijas mūsų generalinėme direktorate. Taip pat mes ketiname susisiekti su kitais direktoratais ir sužinoti jų nuomonę dėl mūsų mandato ir PNR. Uh, Taigi rugsėjo 7 dieną mes tikimės, kad ir jums, ir tarybai galėsime pateikti tris darybų mandatus. Tai, yra, tai būtų darybos su JAV, Kanada ir Australija. Ir taip pat mes ketiname pateikti bendresnio pobūdžio komunikatą, kur komisija pa paaiškins, kaip PNR duomenys galėtų būti perduodami kitoms jurisdikcijoms. Tokiu būdu mes turėtumėm vieningą vieną politiką, kaip elgtis tomis valstybėmis, kurios norėtų pasirašyti PNR susitarimus su mumis. Kaip žinia, Pietų Koreja dar prieš patvirtinant Lisabono sutartį norėjo sudaryti PNR susitarimas su ES ir mes atsisakėme pradėti dėrybas su šia šalimi dėl institucinių pokyčių, kurie turėjo netrukus įvykti. Japonija taip pat užmesgė su mumis glaudžius kontaktus ir ji taip pat nori pradėti dėrybas. Europos komisija manytų, kad reikėtų bendrosios politikos, kuri nustatytų sąlygas, kuriams esant mes galėtumėm dėrėtis dėl e, PNR susitarimų su kitomis pasaulio šalių. Reikėtų aiški, aiškaus pagrindo, pagal kurį mes galėtumėm dėrėtis su kitomis šalimis arba ne. Taigi, rugsėjo 7 dieną pasirodys bendrasis komunikatas ir trys darybiniai mandatai. Tų trijų šalių situacija skiriasi. Visų pirma, Kanada. Kanados atveju yra tam tikras hajatus arba spraga. Pagal Nicos sutartį nėra tokių kompetencijų, kokios yra pagal Lisabonos sutartį, kol kas mes negalime pagal dabartinę sutartį perduoti duomenis Kanadai. Yra, sus... yra tam tikri tam tikros taisyklės su Australija. Dėl jų buvo sustarta dar galiojant Nicos sutarčiai. Mes žinome, kad tai netitinka Europos parlamento lūkesčių ir dėl to mes pakeitėme mandatą. Mes norėtumėm pradėti dėrybas su šia šalimi turėdami Europos parlamento palaikymą. Kitas e, dėrybinis paketas dėl PNR pasirodys 2011 m. pradžioje. Paaiškėjo, kad komisija norėtų atlikti išsamų poveikio vertinimą tam, kad būtų galima pateikti esminį PNR pasiūlymą. Taip pat poveikio vertinimą reikės aptarti komisijos vidinėje poveikio vertinimo tarnyboje. Šiuo atveju nepasirodys visi pasiūlymai kartu. Kaip jau sakiau, komunikatas ir trys darybiniai mandatai pasirodys rugsėjo 7 dieną, na, o tas antrasis e, pasiūlymų paketas 2011 metų pradžioje. Pane Intentveld nekarta klausė, kaip mes galėtumėm aiškinti JAV teisės aktą, kuris buvo patvirtintas visiškai neseniai, kai buvo peržiūrėta PNR vasario mėnesį. Ir taip pat buvo pakoreguotas privačių domenų aktas. Aš suprantu, kad komisarė Malmström remiasi tą informaciją, kuri, kurią mes jam, jai suteikėme ir uh, jinai bendraudama su jumis taip pat rėmėsi tą informaciją, kurią turėjo. Mes jums pateiksime tris mandatus, atsižvelgsime į tuos aspektus, kuriuos jūs raginote atkreipti mūsų dėmesį savo rezoliucijoje. Uh, Mes norėtumėm pradėti įgyvendinti savo PNR e, dėrybų politiką, turėdami visapusišką Europos parlamento paramą ir tai, kad nemedaryti nuo rugsėjo pradžios. Ačiū, tikiuosi, kad kalbėjau ne pernelik ilgai. E, dėkuoju, taigi mes lauksime rugsėjo mėnesį pasirodžiusinčio komunikato. Dar vienas klausimas, kuris buvo keltas dėl e, tam tikrų programų su JAV ir atskiramis šalimis. Mums bus e, svarbu nesiaiškinti, kokie galėtų būti platesni ryšiai tarp, e, tarp JAV ir kitomis šalimis. Dėl vizų atšaukimo, ar galėtumėt paaiškinti? Deja, negaliu Jums nieko atsakyti, nes aš už šią tai sitį neatsakiusi. Jeigu reikia, galiu pakviesti kolegą, kad jis atsakytų. Uh, bet mums labai svarbu suvokti ryšį tarp duomenų, keliai duomenų įrašų ir vizos ateičiai tai. O paskui klausiu. Dabar seks klausimai. Pirmas panas Vos. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad JAV programa buvo labai intensyvi, trumpa. Aš norėčiau padėkoti poniai Intelvelt už puikų vadovavimą. Ji buvo tikrai puikiai delegacijos vadovė. Aš nenoriu užbėgti už akių tą tai ataskaitį, kuri dar nebuvo pateikta. Šešėliniai pranešėjai taip pat dar turės viską aptarti, bet jau dabar galiu pasakyti štai ką. Iš esmės man susidarė toks įspūdis, kad dėl PNR reikėtų intensyviau keistis informaciją. Tai dar reikėtų aptarti, reikėtų aptarti tokius klausimus, kaip kad e, trukmė, kiek laiko tokie duomenys būtų saugomi. Taip pat reikėtų aptarti vadinamąjį push and pull metodą. Anot komisijos atstovo. Tiksliau, kreipiuosi komisijos atstovą dėl laiko terminų. Duomenys turėtų būti perdodami iš ES į JAV pagal tokį sustarimą. Ir tuomet, e, kokie būtų taikomi duomenų apsaugos standartai. Aš suprantu, kad viena vertus SWIFT susitarimu pavyko susitarti pakankamai greitai, kadangi trūksta tam tikrų standartų. Aš nelabai suprantu, kodėl nepavyksta susitarti dėl PNR. Toks klausimas kaip duomenų perdavimas uh, E, yra glaudžiai susijęs ir su sustarimu su WIFT. Iš tikrųjų situacija yra labai panaši, kodėl dėl vieno sustarimo pavyko sustarti, dėl šito nepavyksta. Dėkoju, mums e, labai svarbu ir tarp šių dviejų elementų įžiūrėti ryžį. Ar kas nors dar norėtų paklausti? Ponas Kirkov? Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat e, buvau nuvykęs į Vašingtoną ir su šiuo klausimu šešėlinis pranešėjas. Taip pat norėčiau pagirti Sofiją Infeld už puikų vadovavimą delegacijai vizito metu. Mes tikriausiai turėsime nuspręsti ateityje, kaip apibendrinti e, vizito rezultatus, bet šiandieną pasakysiu tik tai mm, keletą dalykų. Pirmiausia, e, sustarimai dėl keliaivių duomenų įrašų, kaip žinia, su skirtingomis e, jurisdikcijomis šalimis bus pasirašyta tie susitarimai. Vienas iš svarbiausių klausimų, kurie mums rūpi, tai yra duomenų panaudojimas, e, asmens apsauga, privatumo apsauga ir panašus dalykai bei informacijos kaupimas e, visose skirtingose šalyse, su kuriomis bendrausime, e, taisyklės reikalavimai yra skirtingi. Visi sako, kad jie e, saugiausiai e, dirba su duomenimis, bet mes turime savo standartus ir kai e, na, tarsimės dėl skirtingų susitarimų, gal galime rasti bendrus variklius, kurie mums leistų pasiekti susitarimus ir kad nereikėtų žiūrėti kiekvieną atskirą sustarimą kaip kažkokį išskirtinį, unikalų, kad e, nereikėtų kažkokių konkrečių apsaugos dalykų įrašyti. Už, dėl to siūlau tokį bendro vardiklio požiūrį, pagal kurį galėtų tie patys standartai, nors jie būtų taikomi skirtingose šalyse, kurios e, turi savo konstitucinės teisinės tradicijas ir e, tai būtų gal šiek tiek kitaip taikoma. Bet reikėtų galbūt, mes žinome, kad bus pasirašytas pagrindų sustarimas labai greitai. Ir e, JAV vizitas parodė, kad taikomi aukšti standartai, dirbant su duomenys, bet galbūt netokie kaip mūsų. Ir tai yra situacija, kuri susijusi su teisinė istorija, tam tikrų požiūrių į, į sienos kontrolę ir panašiai. Taigi aš labai atidžiai uh, žiūrėsiu tuos dalykus ir ponas e, Vos e, kalbėjo apie papildomą pridėtinę vertę, jeigu bus tam tikra informacija naudojama deramai ir atsakingai, kalbu apie kovą su terorizmu ir kitus tarptautinius nusikaltimus bet mes kaip atstovai žmonių turime užtikrinti pusiausvę tarp mūsų valdžios institucijų poreikių ir piliečių interesų. Ir mes, e, man atrodo, neblogai dirbame iki šiol ir aš ateityje taip pat remsiu tuos pačius principus. Matau, kad šis klausimas, e, šis vizitas e, iškėlė daug klausimų, net bendrosius e, vardiklius dėl duomenų apsaugos. Mes turime ieškoti atsakymų ir galvoti, koks būtų geriausias sprendimas. Dabar ponia Latford, prašom. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Komisijos atsakymas mane šiek tiek sunervino. Pirmiausia dėl to, kad buvo pasakyta, jog E, nėra e, keliaivių duomenų įrašų skyriuje niekas neatsakingas už vizos klausimus. Bet mes norime žinoti, kas vyksta dvišalių dėrybų srityje dėl vizų ir taip pat dėl keleivių duomenų įrašų. Rugsėjo 7 7 bus pateikta tam tikra informacija. Turėjo būti pateikta, bet dabar iki kitų metų nukeltas komunikato pasirodymas. Ir vis tik tai galbūt mes kaip galima greičiau galėtume gauti paaiškinimą dėl tų dviejų dalykų sąsajas. Dar vienas dalykas. Aš jau pamiršau, ir tikiuosi, kad Sofi primins mums apie įstatymo JAV pakeitimą, apie ką ten kalbama. Pranešėjas e, prašė viešo atsakymo ir galbūt reikėtų ne, atgal, ne konkrečiai pranešėjo atsakyti, o viešai komitete, kadangi klausimas buvo pateiktas viešai, tiksliau pranešėja. Mes iš tikrųjų negauname atsakymų į tam tikrus klausimus, bet e, jūs, o dėl kitų jūs sakėte, kad susisieksite tiesiai su pranešėja, bet mes esame dabar komiteto posėdėje, tai prašau informuoti visus. Dėkuoju dabar ponas Tavarės. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš. Uh, nebuvau pradžioje šešėlinis savo frakcijos e, pranešėjas, esu gana naujas šioje srityje, noriu pasakyti, kad apsilankimas Vašingtonė buvo naudingas, mes pamatėme, e, kur vyksta e, duomenų apdorojimas, kaip kad, pavyzdžiui, SWIFT atveju mums nepavyko. O kaip ko pasiekti. Pavyzdžiui, ją prašė mūsų duomenų, bet tačiau neparodė, kur yra apdorojami duomenės. Taigi mes e, gavome atsakymus į kai kurios klausimus. Taip pat norėčiau padėkoti Sofijai už jos darbą, už jos atvirumą, konstruktyvų požiūrį į šešėlinius pranešėjus. ir e, mes, e, kaip galima greičiau, tikimės pamatyti mandatą darybinį šioje srityje. Dabar Sofija Netvelt. Aš noriu apibren... E, skubiai greitai apibendrinti diskusiją. Parlamentas vienbalsiai, priimdamas sprendimus, bandė būti naudingas padedantis, bet mane šiek tiek nuvylė tai, kad man reikėjo iš komisijos ir tarybos traukti bet kokią informaciją. Dėl e, privatumo įstatymo pokyčių man reikia pasižiūrėti savo dokumentus, bet kiek prisimenu, negavau oficialaus atsakymo, tik tai neformalų elektroninį laišką, neformalų kitų teisės tarnybų vertinimą ir tie visi vertinimai yra skirtingi kalbant atvirai, mums reikia deramo teisinio įvertinimo. Mus nustebino lankantis Vašingtone tai, kad privatumo įstatymo pokyčiai buvo pasiūlyti dar septintųjų metų rūpjūti praėjus mėnesiui po susitarimo pasirašymo. Amerikiečiai sako, kad tai logiškai išplaukė iš susitarimo, o mūsų teisės tarnybos aiškiai sako, kad tai yra susitarimo pažeidimas. Taigi man reikia, norėčiau pamatyti aišku teisinį vertinimą. Manęs gauti įstatymai netenkina ir tikiuosi e, sulaukti atsakymo apie sausį įsigaliausias naujas e, tikslų nustatymų, tikslinio duomenų ieškojimo taisyklės. Galbūt man gali komisija papra viena yra, kai komisija paaiškina kažką neoficialiai, bet aš norėčiau aiškaus ir oficialiaus, paaiš, oficialaus paaiškinimo ir dėl keliaivių duomenų įrašų. Taip pat klausimai dėl vizų atsisakymo programos nėra nauji, mes keletoje rezoliucijoje apie tai kalbame. Aš dabar bandau būti mandagi, nes šiaip jau nepasižymiu šią savybę, taigi e, atkreipite dėmesį į tai. Žinote, kad Prieš porą metų buvo nuspręsta imtis dviejų krypčių požiūrio. Viena vertus komisija derasi dėl vizų atsisakymo programų, kita vertus valstybės narės. Kodėl? Todėl, kad JAV nesutinka su tuo, kad ES kalbėtų vienu balsu. Tai yra blogai. Mes turėjom ilgą kriterijų ar sąlygų sąrašą, kurios turėjo tenkinti valstybės narės tam, kad joms būtų panaikintas vizų režimas ar išliktų Žinome, kad e, daug kas yra neaišku, ten buvo daug papildomų oro uosto apsaugos saugos, e, reikalavimų, taip pat prieiga prie keliaivių duomenų, įrašų ir kitų asmens duomenų, prie e, pamestų pasų duomenų bazių, taip pat e, prie duomenų bazių apie nepatenkintus prieglopšio prašymus, Eurodak ir panašių dalykų. E, Taip pat e, tai yra papildomai prie mūsų duomenų e, apie bankinės operacijas per SWIFTą ir e, kitus duomenis. Bet ko dar jie gali benorėti iš mūsų, man atrodo, būtų visai teisingai gauti atsakymus į porą bent jau paprastų klausimų. Ar aš ne, nemanau, kad per daug uh, Prašau, jeigu komisija negali patenkinti, pateikti atsakymų iki Liepos pabaigos, vis tik tai aš noriu paprašyti bent jau pažado iš komisijos ir tarybos, kad jeigu mes tos dokumentus gausime rūpiučio 7, tai galbūt baigsime darybas dėl tų dokumentų e, iki metų pabaigos. Taigi tiek. Manau, kad mes visi turime panašią patirtį su SWIFT susitarimu, bet tada ES kalbėjo vienu balsu ir buvo labai aišku, ir Junktinės valstijos mielai prieėmė iškeltus reikalavimus. O su PNR duomenimis galima e, buvo padaryti daugiau žalos. Dabar. Vamir. Aš pasistengsiu kalbėti e, kiek įmanoma gražiau, primtiniau. E, po parlamentarės vos, parlamentaro vos iškeltas klausimas dėl skirtingų standartų tarp JAV ir jungtinių valstijų. Manau, tie standartai tikrai yra reikalingi, todėl, e, skirtingi, todėl ir reikalingos tokios dėrybos. Ir manau, kad čia galima būtų pagalvoti. Uh, Kodėl nesusidėrėti vieną kartą visiems laikams su bendrus, per bendrą susitarimą su jungtėmis valstybėmis dėl duomenų apsaugos ir tai tiesiog bus e, vienas susitarimas viskam, užuot tarusis dėl kiekvienų, kiekvieno atskiro dalyko. Manau, kad reikalinga ir viena, ir kita. Galbūt reikia ir bendro pobūdžio instrumento, kuris nustatytų struktūrą, apibrieštų principus, abiejose Atlanto pusėse, kurių abi šalis laikytųsi. Tačiau taip pat mes turime kalbėti ir dėrėtis ir kiekvienu atskiru atveju. Pavyzdžiui, kai kalbame apie duomenų saugojimą. Tai jeigu tam tikram tikslui yra siunčiami duomenys, sunku pasakyti ar abstrakčiai ar bendrai, kiek ilgai reikia saugoti tokius duomenys, reikia pasakyti konkrečiam tikslui, kokiam tikslui yra siunčiami tie duomenys. Ir su jungtinėmis valstybėmis mes niekada negalėsime išspręsti šito klausimo. Todėl mums reikalingas bendras duomenų apsaugos režimas Europoje, kad um, mes galėtume kad mes galėtume savo policijos tarnyboms pasakyti, kiek laiko reikia laikyti tos duomenys. Ir šitie klausimai turi būti išsprendžiami e, konkrečių kiekvienų atveju dėl kiekvieno klausimo, pavyzdžiui, kaip dėl turistinės veiklos finansavimo sėkimo programos. Ir tos dėrybos turi būti pradedamos kiek įmanoma greičiau po rugsėjo 7-osios. Tad aš manau, kad e, E, reikia dėrėtis ir dėl bendrų susitarimų, ir dėl kiekvieno atskiro atvejo. Toliau, dėl kito klausimo, dėl bendro vardiklio. Manau, kad jis turi būti ir todėl mums ir reikia bendros politikos dėl bendrų sąlygų, kuriomis ES būtų pasirengusi dėrėti dėl keliaivių duomenų įrašo sustarimo su kitomis jurisdikcijomis tai padėtų mums dėrybose. Galėtume pasakyti, kad tai yra ES žemiausi e, reikalavimai ir nesileistume į per didelės detalės. Tam mums reikia vienos e, koncepcijos, kurios mes galėtume laikytis, nes dabar turime Junktinių valstijų, Australijos bei Kanados e, partnerius, dėrybinius partnerius ir nežinome, Kokios kitos šalis gali prašyti mūsų keliaivių duomenų įrašų per ateinančius 2, 3, 4 ar 5 metus ir gali mums kilti e, tam tikrų e, stebinančių situacijų. Dėl duom, vizų atsisakymo režimo, dėl dvišalių sustarimų tarp valstybių narių ir jungtinių valstijų. Na, aš turėsiu pasakyti, E, kad tikrai per labai daug apie tai nežinau ir negaliu pateikti jums tinkamo atsakymo. Ir tikiuosi, kad komisija galės jums pateikti tinkamą atsakymą netrukus, tačiau dabar neturiu visos informacijos, kurios galbūt jūs iš manęs teisėtai tikitės. Dėl E, privatumo teisės akto pakeitimo šių metų vasarį. Turiu pasakyti, kad Amerikos e, teisėkūros reformos tikslas buvo nustatyti išimtis privatumo teisės akte, įrašant tas teises, kurios, kurias turi piliečiai, kurios yra tikrai labai panašios į tas, kurias uh, turi mūsų piliečiai ES teisės saugos tikslais. Tai yra daroma su bet, kokiais, bet kokiomis duomenų apsaugos taisyklėmis. Pavyzdžiui, ES policijos tarnybos neprivalo pateikti informacijos nusikaltelėms ar įtariamiesiems apie tos duomenys, kokie yra, um, apie tai, kokie duomenys apie tuos nusikaltelius yra uh, saugojami. Ir šitos taisyklės yra labai panašios, galbūt net identiškos su jungtinėmis valstijomis. Galbūt ir išimtis yra tos pačios. E, taigi mūsų teisės sauga e, turi panašias taisyklės kaip jungtinėse valstijose. Ir galbūt jūs norėsite, kad šita informacija jums ir jūsų komitetui, ponė pirmininkė, būtų persiusta oficialiai. Aš informuosiu apie tai ponę Malstrom. Na, aš tikiuosi, kad išsklaidžiau tam tikrus pasipiktinimus, kuriuos išgirdau iš e, parlamentarų dabar ir šiek tiek anksčiau. Tačiau daugiau nei pasakiau, negaliu pasakyti. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū, mes iš tikrųjų tikimės, kad gausime atsakymus į savo klausimus. Labai ačiū. Na, dabar eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra naujausia informacija apie vykstančias dėrybas dėl redmisijos susitarimų. Tai yra uždaras posėdis ir dabar norėčiau paprašyti visų tų, kurie nėra komiteto nariai, išeiti iš salės. Ar yra tokių? Yra?